Um, Kolegos, pradėsime posėdį. Mūsų yra labai nedaug, bet vis tiek norėčiau pradėti. Pirmiausia, darbo tvarkės tvirtinimas, jeigu niekas neprieštarauja, darbo tvarkę laikome patvirtinta. Antrasis klausimas. Lingvistinis profilis dėja į danų, maltiečių, kratų ir airių kalbą šiandien rytoj nebus verčiama. Dėl koordinatorių rekomendacijų patvirtinimo pagal 205 taisyklę yra nemažai pranešėjų paskirimų. Pirmiausia, Jean Lambert iš žaliųjų pusės, iš žaliųjų frakcijos yra paskelt, paskirta vietoj ponios Lunačik. Čia kalba eina apie direktyvą dėl vienodo traktavimo. Pone Kaufman, socialdemokratė, rengs pranešimą dėl pasiūlymo dėl parlamento ir tarybos direktyvo dėl kovos su sukčiavimu ir padirbinėjimu, kai atsiskaitoma yra negrinaisiais pinigais. Tanja Fajon, socialdemokratų frakcija, paskirta pranešėja dėl laikino sienų kontrolės, vidaus kontrolės sustiprinimo. Emilijan Pavels, Emilian Pavels socialdemokratų atstovas, pranešimas dėl sustarimo dėl ES ir Barbadoso tarp Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimo dėl trumpalaikių vizų. Juan Fernandes Lopes Aguilar, socialdemokratų frakcija, paskirtas pranešėjų dėl savo iniciatyvą rengimo pranešimo dėl humanitarinių vizų. Ar komitetas patvirtina koordinatorių rekomendacijas? Panašu, kad taip, jos yra patvirtintos. Dėkoju tiems, kurie yra šiandien čia. Trečias dalykas svarbios savaitės paskelbimas yra Europos parlamento Afrikos savaitė ir šis komitetas labai aktyviai dalyvauja rengiant ir vykdant šią programą. Taigi norėčiau pakviesti kolegas daugiau dėmesio skirti numatomai veiklai per šią savaitę. Šis komitetas surenks keitimąsi nuomonės dėl ES ir Afrikos rytoj. Pirmininkas Tajanis vado, jam vadovaujant 22 lapkričio trečiąjį vyks svarbus renginys čia parlamente, skirtas Afrikos savaitėje, taigi mes e, reklamuojame šią iniciatyvą, ji yra puiki, nepamirškite jos, tai yra labai svarbu šiam komitetui. Ketvirtas dalykas - ES informacinės sistemos paskelbimas vidaus ir teisingumo srityje. Norėčiau priminti, kad Europinė informacinė sistema teisingumo ir vidaus reikalų srityje Šis renginys numatytas šiandien pusė septynių po Libio komiteto posėdžio šioje pačioje salėje. Bus rengiamas rydienos diskusijoms dėl pažangos pasiektos, kalbant apie komisijos ir tarybos, tarybai pininkančios valstybės veiksmų saveikumo, taigi 6.30 šį vakarą. Ir galiausiai šiandien balsuosime 6 val. vakaro, taigi norėčiau pakviesti visus su savimi turėti elektroninės balsavimo kortelės. Ir galiausiai rugsėjo 7, gegužės 11 ir balandžio 27 dienos protokolų tvirtinimai, jeigu prieštaravimo nėra, protokolai patvirtinami. Toliau pername prie ketvirto darbo atvarkės klausimo. Ir man labai malonu paskelbti, kad yra bendros diskusijos kartu su transporto turizmo komiteto nariais ir taip pat su žuvinkistės komiteto nariais. Džiugu, kad transporto komiteto pirmininkė pas mus yra atvykusi, ponė Dely, sveiki atvykę. Labai malonu Jūs matyti. Pirmąjį kartą mes dirbame kartu su Jumis šiuo klausimu. Džiugu, kad atvykote. Taip pat turėtų žuvininkystės komiteto narių būti. Tikimės, kad jie ateis vėliau. Taigi, kalba eina apie Europos pakrančio apsaugos tarnybos vykdomą bandomąjį projektą. Buvo trys. Di, trys direktoriai pristatys um, situaciją iš Frontexo vykdomosios ir Frontexo agentūros, iš taip pat Europos žininkistės kontrolės agentūros ir Europos jūrų saugumo agentūros. Ir įsivaizduoju, prie mūsų prisijungs ir kiti kolegos. Labai atsiprašau, kadangi yra pirmadienis, šiek tiek vangiai renkasi kolegos, bet aš suprantu, tik tikiuosi, kad transporto žunkysės komiteto kolegos prie mūsų prisijungs vėliau. Taigi pradėkime diskusijas. E, diskusijos yra transliuojamos internetu, tai daug kas galės stebėti tas diskusijas internetu. Ir išklausysime pristatymų apie šią iniciatyvą. Na ir pirmiausia, ponė Legeri, ponė Savuriai ir ponė Milys, sveiki atvykę. Mhm Ir, man atrodo, aš galėčiau galbūt pirmiausia pakviesti poną Legerį pasisakyti. Ponas Pabriks pranešėjas mūsų yra irgi yra atvykęs, kai pasisakys agentūrų vadovai ir pranešėjas galės pasakyti ir kiti nariai. Taigi pradėsime nuo pono Legerį, kuris yra Frontexo vykdantysis direktorius. Labai džiugu, kad jūs atvykote. Dėkoju už tai, kad atvykote. Uh, Ir galbūt jeigu jūs pradėtumėte, man atrodo, kad 20 minučių maždaug jums skiriama. Pone Legeri, mes taip suderinome. Taip, darbo tvarkę mes suteiksime žodį visiems uh, E, trims direktoriams ir, na, kaip jūs sutarėte, galbūt tokia tvarka galima pakviesti direktorius. Ponas Myli, pirmasis jūs norite. Taigi, sveiki atvykę, ponė Myliai, į mūsų komitetą. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti trijų komitetų pirmininkams, Libe, Peš ir transporto komiteto pirmininkams už tai, kad pakvietėte mus pasisakyti apie trijų agentūrų bendradarbiavimą ir vykdant šį pakrančių, sienų pakrančių e, bandomai projektą. Tai yra labai svarbu, ko mes esame pasiekę, tam pritarė ir parlamentas, taigi esame dėkingi ir parlamentui už tai, kad suteikė mums galimybę dirbti ties šiuo bandomojo projektu. Tintam niekad laiko turime labai nedaug. Aš gan trumpai pristatysiu kelias skaidres ir tikiuosi, kad jos bus informatyvios. Taigi, prieš keletą metų komisija atliko pakrančių sienų funkcijos e, studiją ir šioje studijoje jie įvardijo 11 skirtingų veiklos ryčių, kurios yra susijusios su sienų pakrančių funkcija. Tai yra jūrų saugumo klausimai, taip pat susijęs su um, nelaimingais atsitikimais jūroje, taip pat žuvinkystės kontrolė, sienų ir muitinės formalumai, aplinkosauga, e, klientų veikla. Taigi iš tiesų yra daug labai veiklos barų ir viską vykdo nacionalinės valdžios institucijoms 28, institucijos 28 valstybėse narėse. Yra 300 tokių nacionalinių institucijų, kurios atlieka šią veiklą. Iš dalies tai yra civilinės ir karinės, profesinės um, funkcijos, kurias atlieka tos institucijos. Visos tos tie, to, tie 300 agentūrų remia jų darbą trys agentūros. Frontex, EFSA ir EMSA. Taigi mes dirbame su visomis nacionalinėmis institucijomis, kiek, pagal kiek, vadovaujant kiekvienai agentūrai mes grindžiame savo darbą steigiamuoju reglamentu ir mes esame įpareigoti pagal tą reglamentą dirbti su nacionalinėmis institucijomis. Taigi daug su jomis bendradarbiaujame. Na ir galiu pasakyti, kad po 2015 metų, kuomet buvo migrantų krizė, daugiau nei milijonas migrantų kirto viduržėmio jūrą, pasiekė Europą. Ir tuo met buvo priimtas sienų paketas parlamente ar taryboje ir galiausiai agentūros tapo reglamentuojamos tokiu būdu, kad dar labiau bendradarbiautų, nei buvo tas daroma lik to momento. Taigi turiu pasakyti, kad dar labiau sustiprėjo mūsų bendradarbiavimas ir galiu pasakyti, kad tai nebuvo naujas dalykas agentūroms, kadangi mes bendradarbiavimą vykdėme jau 2009 metais, remiantis dvišaliais, trišaliais susitarimais tarptų trijų agentūrų. Ir čia matome laiko tarpą, per kurį evoliucionavo tie, tas bendradarbiavimas. Buvo įgyvendinti septyni bendradarbiavimo projektai su Frontexu, EMSA ir EFKA. Ir galiausiai sienų paketas, kuomet jis buvo patvirtintas, dar labiau sustiprėjo tas bendradarbiavimas, jis tapo formalesnis, nes buvo nubrėžtas aiškus teisinis pagrindas tam bendradarbiavimui. Ir jeigu pažvelgtumėte į tą sienų paketą, tai sienų pakete yra nemažai veiklos barų. Tai yra dalymasis informacija, pavyzdžiui, yra vienas svarbiausių uh, bendradarbiavimo sričių, nes dalyjomės įvairia informacija dėl to, kad kiekviena agentūra renka jūrinę, įvairią jūrinę informaciją, skirtingo tipo informaciją ir tuomet jie tarpusiai yra dalyjamasi. Žvalgybos paslaugos irgi šioje srityje labai daug bendradarbiaujame. Ir EFSA čia yra, EFKA čia yra svarbi nes e, ir taip pat EMSA mes savo 2004 metais pradėjome kurti e, tą, tą darbą. Įsteigti buvome 2002 metais ir mes atlikome įvairios veiklos ir tokiu būdu didinome žvalgybos pajėgumus, įtraukiant ir naujasias technologijas. Ir tas sienų paketas suteikia mums papildomų išteklių, kad galėtumėme daugiau integruoti naujas technologijas, nes naudojame uh, satelitų monitoringą, satelitų stebėseną vis labiau ir taip pat e, skraidyklės yra naudojamos ir taip pat papildomos paslaugos yra teikiamos dabar jau veikiantiems pajėgumams. Pajėgumų kūrimas irgi yra labai svarbi bendradarbiavimo dalis ne tik tarp trijų agentūrų, tačiau ir su tarptautinėmis institucijomis ir nacionalinėmis institucijomis. Visos tais agentūros labai daug atlieka mokymų nacionalinėse institucijose, taip pat atliekame rizikos analizę, vykdydami tarp, tarp žinybinį bendradarbiavimą. Taip pat dalyjamės savo analizėmis ir kompetencijomis, vykdome atitinkamas operacijas, kur dvi arba visos trys agentūros intensyviai bendradarbiauja, kad būtų pasiekta geresnių rezultatų šiose srityse. Jeigu atidžiau pažvelgtumėme į bandomąjį projektą, tai matome, kad jis buvo pasiūlytas pirmiausia parlamento 2015 metais, toliau biudžeto ištekliai buvo paskirti 750 tūkstančių eurų projektui skiriama, 18 mėnesių vyksta projektas. Jo tikslai yra sustiprinti koordinavimą ir sukurti daugiau sinergijų, nei buvo tuo metu pagerinti informacinius rautus tarp agentūrų ir taip pat e, įtraukiant kitus suinteresuotas asmenis. Operatyviniai veiksmai praktikoje yra labai svarbus, nes mes taip pat e, manėme, kad labai svarbu tuos operatyvinius veiksmus patikrinti realybėje, praktinėme gyvenime. Ir mes bandome, bandymus tokius e, atliekame ir bandome išsiaiškinti, kaip veiksmai galėtų būti efektyvesni praktikoje. Tie veiksmai daugiausia buvo susijęs su viduržėmio jūros centriniu regionu. Taip pat e, vyko bendradarbiavimas ir pagal dabartinį teisinį pagrindą. Taigi štai tokie yra tikslai ir visi gavote, ga, gav, gausite bandomą projekto ataskaitą ir tikrai ten pamatysite, kad tikslų mes puikiai sugebėjome pasiekti įgyvendindami šį projektą. Ir aš norėčiau labai trumpai papasakoti apie bandomą projekto užduotis ką konkrečiai atliko EMSA. Pirmasis uždavinys - dalymasis informacija. Jeigu pažvelgtumėme į informaci informacijos mainų aplinką, tai čia matome, kad aplinka yra labai didžiulė, nes yra, yra daug šaltinių, iš kurių renkame informaciją jūrų srityje. Ir tai yra duomenys, kurie susiję su konkrečiais vartotojais, stebėsenos sistemos, taip pat žvejybos laivų informacija surenkama, metodinė informacija renkama, įvedama į mūsų duomenų bazę, taip pat uh, automatinė identifikavimo, laivų identifikavimo sistema, kalbant apie keleivinius ir žvejybinius laivus, nes jie turi turėti laive tam tikrą specialią įrangą, reaguojančią įrangą, taip pat yra ir satelitiniai pajėgumai, taigi mes tikrai stebime jūrų judėjimą palidovų pagalba. Taip pat radarai ir satelitiniai vaizdai Mes nuo 2007 metų vykdome šią veiklą ir stebime sąlygas, būtent kokios sąlygos yra Europos vandenyse, būtent sekame informaciją palidovų dėka, taip pat informacijos ir sėkimo sistema, kuri buvo sukurta kartu su valstybėmis narėmis. Taigi mes renkame Europos e, vėliavą, su Europos vėliavomis e, plaukiančių laivų informacija ir mes vis daugiau tokių optinių vaizdų, satelinių optinių vaizdų gauname, ta, informa... E, ta technologija labai greitai juda į priekį ir mes tokiu būdu galime tikrai labai daug duomenų surinkti į savo duomenų bazę ir ją pateikti klientams. Toliau įvairios e, kitos, kitokia informacija yra renkama būtent stebima apie, kokia, apie aplinkos padėtį, steb, stebimi laivų judesiai ir taip pat e, kitokios paslaugos. Taip pat informacija yra renkama per VDS, taip vadinamą sistemą, ir ta informacija yra dalyjamasi tarp dviejų agentūrų EFKA ir Frontex. Su jomis dalėjomės informaciją bei su nacionalinėmis institucijomis. Taigi labai svarbu suprasti, kad mes bendradarbiavome labai artimai su agentūromis ir taip pat su nacionalinėmis institucijomis. Ir tokiu būdu mes sukūrėme pridėtinę vertę Europos piliečiams, bendradarbiaudami su nacionalinėmis institucijomis. Taigi šis portfelis, kurį, kurį čia ir matome, tai yra integruota jūrų duomenų aplinka. Čia yra sujungiami, subūriami visi duomenys, įvedami į vieną duomenų sistemą, kuri pasitarnauja įvairiems tikslams, įvairioms tarnyboms ir valstybėms narėms. Jeigu pažvelgtumėme į informacijos dalymosi uždavinį, tai EMSA paslaugos Frontexo ir EFK yra atnaujinamos ir koreguojamos. Kaip sakiau, mes labai daug bendradarbiaujame per šį bandomąjį projektą, bet taip pat ieškome būdų, kaip galėtumėme apdoroti duomenys taip, kad galėtumėme juos po to pateikti kitoms agentūroms. Taip pat mes bandome, išbandome realius scenarius tokiuose daugiatikslinėse operacijose, tai yra ketvirtasis uždavinys, ir taip pat mes rengėme duomenų dalymosi politikos sistemą, kad būtų aiški politika, kaip dalintis informacija, kas gauna prieigą prie tų duomenų ir panašiai. Toliau antrasis uždavinys - tai yra žvalgybinės paslaugos. Frontexas prie to darbo prisideda ir aš trumpą dviejų minučių video įrašą parodysiu. Čia buvo išbandytos mūsų paslaugos. Tikiuosi, kad e, galėsime pažiūrėti tą dviejų minučių filmą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 uh, confirm, moving two nautical miles uh, south. This is demonstrating the anti-smuggling uh, monitoring. Rodome, kaip uh, stebime veiksmus su kontrabanda. Uh, the... Labai aiškiai galime te matyti kokį kokybišką vaizdą mūsų įranga duoda. Yra labai daug monitorių, kamerų ir e, vaizdo kokybė yra labai gera. A la Mac, a la Mac de control. ¿A la Mac? Eh, sí, ya tenemos el vídeo de nuevo refrescado. This is environmental monitoring capability. Ekologinė ah, stebėsena. This is search and rescue. Paieškos ir gelbėjimo operacija. Uh, Taip pat uh, vykdome ir žvejybos stebėseną. To... Galiu pasakyti, kad šis draun, e, dronas gali skristi 80 valandų, nuo 8 iki 10 valandų, taigi labai ilga trukmė. Baigdamas galiu pasakyti, kad baigiamoji šio projekto konferencija vyko birželio mėnesį EMSA patalpose Lisabonoje. Daugiau negu šimtas atstovų buvo susirinkę. Buvo ir Europos parlamento atstovų. Marike dalyvavo, taip pat valstybių narių atstovų ir komisijos atstovų. Aš dėkoju Jums uždėmesi ir perdodu žodį Fabris. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. À mon tour, euh, souhaiterais saluer euh, les. Ačiū pirmininkė, aš savo ruoštų noriu pasveikinti gerbiamus parlamento narius ir padėkoti visų trijų komitetų pirmininkams. Taip mes galime pristatyti bendrą darbą, kurį parengėme su kolegomis iš EMSA ir EFKA direktoratų. Mes visos trys agentūros bendradarbiavome ir dabar pateikėme rezultatą. Jau tai rodo, kad sukūrėme papildomą vertę. Ir pasienio apsaugos tarnybos atlieka labai vertingą darbą, tai mes įrodėme. Skaidrėse, kurias dabar matote ir vaizdo įrašuose e, kairėje pusėje, matote medžiagą, e, kurią nufilmavome lėktuvu, iš lėktuvo. Europos pasienio ir pakrančio apsaugos agentūra 2015 metais šią medžiagą surinko ir dabar matome, kad tokiu būdu yra sustiprinta sienų stebėjimo sistema antrą uždavinį gyvenidami mes e, įsigijome tą techniką, taigi zonų stebėsenos e, Frontexo planą gyvenant mes 2400 valandų e, stebėjimo iš oro tokiu būdu galime numatyti. Tai yra labai svarbi Frontex veiklos dalis. Be to kartu su dviem kitomis agentūromis mes įgyvendiname e, projektą, kuris leis kovoti su nelegalia priekyba. FK to siekia labiausia. Ir nuo 2017 metų pavasario ta stebėsena jau vyksta. Matysite dar kitus skaidrių netrukus, kurios parodys, kad mes labai naudingai galime prisidėti prie uh, E, taršos. Taip pat labai svarbu pažymėti, e, kad e, tas daugia tikslis zonų stebėjimo projektas suteikia labai daug informacijos šaltinių pasienio agentūrai. Ir už ES sienų ribų ir tokiu būdu mes galėjome suformuoti naują Europos stebėjimo komandą, naujoviško tipo komandą. Jos štabas yra agentūra Varšuvoje ir dabar ta Europos bendroji komanda gali e, dirbti pasteldama skirtingų agentūrų e, kvalifikaciją. Pirmiausia, kalbu apie jūro agentūrą ir e, E, taip pat žvejybos kontrolės agentūra, kuri turi sukaupus labai daug patirties e, kovojant su nelegalia priekyba. Taip pat turime e, Tritono operacijos atstovų iš Italijos. Mes keičiame koordinavimo sistemą. Dabar nacionalinių valstybių teritorijose dirbame ir stebime padėtį. Ir manome, kad tokia bendroji Europos stebėsenos agentūra, vaizdinė agentūra, uh, sukaupė, sudarė galimybę vykdyti gerus operatyvinius veiksmus. Galiu pateikti pavyzdį. Per šešis mėnesius šis lėktuvas yra naudojamas ir vien per tą laiką mes jau galėjome išsiaiškinti 35 atvejus, e, kai reikėjo vykdyti gelbėjimo operaciją jūroje. Kitais atvejais tai nebūtų buvę nustatyta. Aišku, tai buvo susijęs su migrantų srautais ir iki šiol tų žmonių nebuvo galima pamatyti, o daugiausia jie e, atplaukdavo iš Tuniso ir kitų zonų. Kita skaidrė. Dar vienas dalykas. E, keičiantis gebėjimais mes uh, Frontex sutelkėme su e, žvejybos agentūra ir e, Tritono veikimo zonoje. E, ta agentūra Tritonas yra Italijoje kurtas. Mes galėjom visi kartu kovoti su nelegale žvejyba, nes ta problema ten irgi aktuali. Tokiu būdu mes visi galėjome konstatuoti, kad yra įmanoma išnaudoti Frontex uh, ir e, oro, jūrų ir oro galimybės e, stebėjimui. Ir tokiu būdu mes galėjome geriau suvaldyti žvejybą. Euro, Frontex, e, Europos pasienio apsaugos tarnybos kartu dabar jau turi maždaug 20 laivų, apie 10 uh, orlaivių, skaitant ir sraigtasparnius, kurie patruliuoja uh, per tam tikras operacijas Italijoje, Graikijoje, Ispanijoje ir viduržėme jūros, jūroje yra 1200 pasienio pareigūnų, kuriuos valdo mūsų agentūra. Tokiu būdu mes galime kartu naudotis e, turimomis priemonėmis, kurios yra visos finansuojamas iš ES biudžeto. Tokiu būdu mes galime jiems surasti papildomų priemonių, e, papildomų panaudojimo būdų. Taigi, uh, E, nelegalios žvejybos išaiškinimas arba aplinkos taršos išaiškinimas puikiai įeina į šią veiklą. Čia nuotrauka iš informacinio susitikimo, kuriame dalyvavo visos trys agentūros, tas susitikimas vyko Romoje, e, Frontex Tritono operacijos kontekste. Mūsų kolegos, e, kurie Europos žvejybos kontrolės agentūrai dirba, um, tarėsi su kitais kolegomis ir paaiškėjo, kad per baigiamąjį projektą um, mes sugebėjome 20 tokių bendrų informacinių susitikimų suorganizuoti ir paaiškėjo, kad jie yra nepaprastai svarbus agentūroms uh, skirtingoms susės, susėsti kartu ir pasitarti. Taip mes galime geriau išsiaiškinti, kokie yra teisė kūriniai poreikiai, kokie yra kiekvienos agentūros e, operatyviniai poreikiai ir vieni kitus tarsi papildėme. Štai šioje nuotraukoje matote vieną iš stebėjimo operacijų. Buvo pasitelktas laivas e, skirtas Tritono operacijai. Čia yra įkraunamas ar iškraunamas žuvis, kurios buvo sugautos nelegaliai Vėlgi matote, kad nuotrauka yra labai tiksli ir aiški. Ir tai yra normalus e, sienos stebėjimo normali operacija. Ir dabar pagal Frontex yra numatyta tokias nuotraukas, tokią vaizdinę medžiagą perduoti kolegoms iš žvejybos agentūros. Iki šiol pagal bandomuosius projektus mes rinkome apie tūkstantį tokių uh, e, įrodymų, vaizdinės medžiagos, kuri buvo perteikta kitoms agentūroms. O čia e, skaidrė rodanti kitokio pobūdžio problemą. Nuotrauka, kurią padarėme iš sraigtasparnio, kuris dalyvavo Poseidono operacijoje Graikijoje. E, Frontex e, e, pareigūnai įtarė nelegalios taršos atvejį. Ir šią nuotrauką perdavė vos ne tiesiogiai EMSA agentūrai. Tai yra, e, taigi dabar e, pagal per stebėjimo operacijas nustatytus taršos atvejus mes perteikėme kitoms agentūroms. E, šis sraigtasparnis bet kokiu atveju turėjo stebėti jūros sieną pagal Poseidono operaciją Graikijoje, bet dar papildomai surinko informacijos ir pasitarnavo visuomenės labui. Kai pasieniečiai jie padėjo išsiaiškinti taršos atvejį, tai naudinga ir ES ir atskiriams valstybėms narėms. Šioje nuotraukoje matote, kaip e, prisidedame prie kovos su e, tarptautiniu nusikalstamumu. E, šis, ši nuotrauka padaryta per Tritono ar Poseidono operaciją laivas e, pilnas narkotikų buvo užfiksuotas. E, darbas, aišku, vyksta tarpininkaujant skirtingoms agentūroms. Mūsų tarnybos e, labai glaudžiai palaiko ryšį su atitinkamomis EMSA tarnybomis ir e, tokiu būdu mes galime atidžiau sekti ištisus laivų tinklus. Yra vadinamoji laivų stebėjimo tarnyba Ir, aišku, mes bendravame su muitininkais, policija ir Europolu, kad e, šiek tiek tiksliau įsivaizduotumėte, kas buvo užfiksuota. Galiu pasakyti, kad 2016 metais per Frontex operacijas 1020 asmenų įtariamų kontrabandą žmonėmis ar narkotikais buvo areštuoti. Maždaug 80 tonų hašišo buvo uh, sulaikyta ir 14 milijonų kontrabandinių cigarečių vien 2016 metais. 2017 metais tie skaičiai padidėjo, jau dabar 56 tokio pobūdžio atvejai e, užfiksuoti e, pagal Frontex veiklą. Frontexo veikloje dar ir vykdoma operacija Vindalų tarp Ispanijos ir Maroko ir ten jau 107 tonos narkotikų konfiskuotos. 107. Šioje skaidrėje dar vienas pavyzdys, kaip e, kartu veikia skirtingos Europos agentūros E, tai yra žmonių paieškos ir gelbėjimo operacija. Turbūt prisimenate, kad pagal tarptautinę teisę visi privalo remti paieškos ir gelbėjimo veiksmus. Mūsų atveju Europos sienos apsaugos tarnyba nuo 2016 m. spalio mėnesio turi naują įgaliojimą ir jame yra aiški nuostata vykdyti paieškos ir gelbimo operacijas. Taigi, vykdoma įprastinė veikla, sienos stebėjimas. Ir čia jau, aišku, bendradarbiavame su EMZA ir EFKA dėl kitų, ką tik mano pristatytų tikslų, bet taip pat svarbus mūsų prioritetas paremti paieškos ir gelbėjimo operacijas, kada tik to reikia. Mes padedame paieškos ir gelbėjimo koordinavimo centrui Taigi yra labai aiški valdymo grandinė. Tarptautinis uh, paieškos ir gelbėjimo koordinavimo centras esantis Romoje, Romos e, vidaus reikalų ministerijoje yra atsakingas už tai. Jis viską uh, turi koordinuoti, bet vos tik tai užfiksavus būtinybę ieškoti žmogaus, uh, E, paieškos ir gelbėjimo operaciją vykdyti, mes iš karto kreipėmės į Italijos transporto ministeriją. E, čia aš tik Italijos pavyzdį imu, bet lygiai taip pat yra ir Graikijoje arba Ispanijoje. Jie irgi prisideda labai aktyviai prie tokių gelbėjimo operacijų. 2016 metais 19 tūkstančių žmonių buvo išgelbėta pagal Frontex operacijas, per Frontex operacijas, o 2017 metais dar daugiau. Jau dabar 135 tūkstančiai žmonių išgelbėta. Per įprastas Frontex e, operacijas ar per mūsų ką tik pristatytą bandomąjį projektą. Toliau šioje skaidrėje dar viena nuotrauka rodanti, kaip mes dalinamės gebėjimais ar kartu naudojamės galimybėmis. Europos e, pasienio ir pakrančio apsaugos agentūra yra įsigijusi laivų pagal lyzingo sutartis su e, valstybių narių nacionalinė valdžia. Čia šioje nuotraukoje tai yra Graikijos laivas, pirmasis toks, kuris priklauso Frontexui, Europos sienos ir pakrančių apsaugos agentūrai. E, galite tai perskaityti aiškiai ant borto užrašytą. Šis laivas plaukėja su europietiška įgula, septynių Europos valstybių piliečiai dirba toje įguloje, tai yra tam tikras bandomasis projektas bandomajame projekte. Ir tokios, toks laivas, tokios jo galimybės ateitie galės būti panaudotos uh, plačiau išplečiant EMZA arba EFKA veiksmus tos dvi agentūros galės pasinaudoti tokiu pavyzdžiu ir arba tai galės pasitarnauti kaip platforma kitų agentūrų veiklai. Toliau šioje skaidrėje pamokos, kurių, kurias išmokome. Marku jau apie tai kalbėjo daugiau negu 300 skirtingų nacionalinių agentūrų vienaip ar kitaip prisideda prie pakrančio apsaugos e, užtikrinimo. Per šį baigiamąjį projektą mes supratome, kad trišalis bendradarbiavimas ir bendroji veikla FKMZ ir Frontex leido valstybėms narėms geriau suprasti, kas gali būti suteikta ES lygių, kokios atsiveria galimybės. Norėčiau tik tai pabrėžti, kad projektas nebuvo vykdomas e, kažkokiam tai įsivaizduojamam, kažkokia įsivaizduojama aplinkoje, tai buvo realus projektas realioj aplinkoje. Tai daug kainavo, tą jūs galite aiškiai matyti, bet rezultatą irgi galite aiškiai suvokti. Mes taip dirbdami sugebėjome pasinaudoti skirtingais teisės aktais, bet kiekviena agentūra neperžengė jai skirtų įgaliojimų. O dabar aš vėl suteiksiu žodį savo kolegai Paskalė. Aš irgi pasinaudosiu galimybę, kaip ir kolega, padėkoti jūsų komitetų pirmininkams, Peš Libertran komitetui. Kaip jau sakė kolegos, labai svarbus šio bandomojo projekto elementas yra agentūrų saveikumas, sinergija E, jums pristatyti rezultatai labai aiškiai parodė, e, kas yra pasiekta Viduržėmio jūros regione. E, dešinėje žvejybos padėtis, o kairėje, pus, atsiprašau, kairėje žvejybos padėtis, dešinėje sienų apsauga ir pakrančių stebėsina. Dešinėje pusėje matote, kiek yra fiksuota Frontex pažeidimo atveju ir buvo labai įdomu Europos žvejybos kontrolės agentūrai e, tuos atvejus peržiūrėti. Matome, kad labai daug duomenų buvo surinkta iš e, EMSA pateiktos medžiagos Europos jūrų apsaugos agentūros, kuri yra e, Varšuvoje įsteigta ir jie leidžia mums keistis visą surinktą informaciją. Noriu pabrėžti, kad Frontex orlaiviai buvo labai svarbus, ypač žuv, nelegalios žvejybos nustatymo atvejais. Per operacijas pastebėjome, kad labai pasitarnavo ir sienos apsaugos laivai E, turiu pabrėžti ir bendradarbiavimo su valstybėmis narėtimis reikšmę. E, mums svarbu ne tik koordinuoti savo veiklą, bet ir atnešti naudą valstybėms narėms ir piliečiams. Aš norėčiau išskirti vieną operaciją, kuri Mienmare vyko. E, atsiprašau, viename viduržėmio jūros E, miestų vyko, buvo stengiamas išsiaiškinti nelegalios priekybos atvejus iš Bulgarijos ir Rumunijos. Pagal ketvirtą uždavinį e, ponas Ledžerijo apie tai kalbėjo. Mes e, stengiamės pasirūpinti, kad Frontex e, penkiais laivais surinkta informacija galėtų pasitarnauti ir e, žvejybos kontrolės agentūrai. Be abejo, mes e, stengiamės įtraukti ir Frontex operacijas tokias kaip Triton, Poseidon skirtingose viduržėme jūros zonose, kaip aš aiškiai sakiau E, nustatyti nelegalios e, žvejybos atvejai, jų skaičius labai ženkliai išaugo. E, dėl juodosios jūros aš jau sakiau, kad 17 metų gegužės mėnesį buvo įvykdytas labai svarbus projektas. Norėčiau pabrėžti, kad čia mes iš esmės kalbame apie Frontex ir EFKA veiklą. EMSA šiuo atveju irgi buvo labai svarbi, nes ji e, turėjo, e, ji leido pasinaudoti palidovinės stebėsenos sistemomis ir kitomis e, sudėtingomis technologijomis. Ir dabar perinu prie trečiojo uždavinio - gebėjimų stiprinimas. Europos žvejybos kontrolės agentūra EFKA. E, ja, e, čia turėjo ženkliai prisidėti, mes tengiamės e, surinkti reikalingą informaciją, išskirti referencinius duomenis, sudaryti būtiniausias lenteles reikalingas tam, kad mes galėtumėm nustatyti e, visą problematiką susijusią su Europos pasienio zonomis. Buvo palinktas e, žemėlapis, e, kurį naudoja visos agentūros savo, kompet... savo darbui Ir e, be abejo, aš noriu pabrėžti, kad mes ir toliau e, galėsime dirbti naudodamėsi surinktą informaciją ir duomenimis. Šiuo požiūriu galiu pabrėžti, kad ypatingai e, svarbu e, buvo e, e su, pasinaudoti valstybių narių informacijos technologijomis ir sukauptais duomenimis. Kaip mes jau sakėme, Mes savo veikloje stengiamės e, paremti valstybės narės informaciją. Ir dar vienas labai svarbus e, aspektas yra pagerinti e, agentūrų saveikumą ir keitimąsi personalu. Aš norėčiau pasakyti, kad šio trečiojo uždavinio tikslas yra prisidėti prie visų agentūrų galimybių stiprinimo, įtraukiant ir visas valstybės narės į stebėjimo sistemą ir e, pagerinti keitimosi personalu e, galimybės ir e, rinkti bendrą informaciją. Baigsiu šį projektą bandomai. Aš bandysiu šiek tiek horizontaliai viską apžvelgti. Kaip jau pastebėjote, e, mes stengiamės per visas šias operacijas įgyvendinti bendrą ES politiką, tarp jų ir bendrą žuvininkystės politiką. Aišku, stengiamės pasitelkti valstybių narių koordinavimą. E, Europos komisija, kuriai atstovauja Europos, Europos Sąjunga, kuriai atstovauja Europos komisija, negali egzistuoti be valstybių narių. Galiu pasakyti, kad visų agentūrų bendradarbiavimas per uh, šį bandomąjį projektą parodė, e, kad galime labai operatyviai dirbti, stengtis vengti dubliavimo ir e, valstybės narės ir Europos komisija gali atlikti labai aiškiai apibrieštą vaidmenį. Mes esame labai atviri ir lankstus ir stengiamės pristaikyti prie kultūrinių skirtumų. Aš galiu Jūs patikinti, kad šiandien šis atliktas bandomasis projektas parodė, kad labai svarbu uh, užtikrinti uh, agentūrų bendradarbiavimo tasą, nes tai yra veiksminga alternatyva e, individualiam požiūriui, kuris iki šiol būdavo ta, individualistiniam požiūriui, kuris iki šiol buvo taikomas. Na, kalbant apie šiandieną ir rydieną, e, bandomojo projekto pratesimą, e, agentūrų tarpusavio bendradarbiavimo projektas ir toliau yra formuojamas ir greičiausiai jis bus sustiprintas, išskirtos keturios pagrindinės bendradarbiavimo sritys Taigi pirmiausia, keitimasis informacija, kitas dalykas stebėsena, gebėjimų stiprinimas ir keitimasis galimybėmis. Ir dabar teisės aktų rengėjai turi išanalizuoti mūsų galimybės ir parengti reikiamą juridinę bazę. Greta operatyvinės veiklos mes jau dabar sukūrėme ir gerą administracinį bendradarbiavimą, sudaryta puikiai sutarčių sistema. Ir e, toje sistemoje sukurtas ir viešųjų pirkimų mechanizmas. Mes e, organizavome trišalį darbą. 2017 m. kovo 17 d. įsigaliojo oficialus susitarimas ir kiekviena agentūra dabar turi e, aiškiai apibrieštus įgaliojimus e, veikloje. Pagal šį trišalį susitarimą buvo sukurta speciali valdysenos sistema, ji leis sukurti metinį strateginį planą ir visos trys agentūros galės aiškiai, gerbdamos viena kitos funkcijas, dalyvauti tame bandomajame projekte. Agentūros prisidės prie nacionalinių agentūrų plėtros, e, Europos agentūros prisidės prie nacionalinių agentūrų plėtros ir tai pasitarnaus ir Europai, ir tarptautiniu mastu valstybės narės e, turi formalizuoti savo lūkesčius, aiškiai juos apibriežti ir mes turime aiškiai apibriežti administracinius poreikius ir lūkesčius keliamus agentūroms E, strateginis metinis planas, kaip sakiau, 2018 metams yra rengiamas ir ES tokiu būdu galės užtikrinti geresnę sienų apsaugą. Mes tikimės, kad ES piliečiai, kuriems jūs atstovaujate, yra mūsų darbo tikslas. Ačiū. Dėkoju, noriu padėkoti visiems trim vykdomiesiam direktoriam už įdomius pristatymus. Laiko daug neturime, bet e, tie parlamentarai, mm, mm, kurie šiandien yra salėje, iš tiesų domisi šiais dalykais. Pradėsiu nuo pono Pabriks. Jis mm, e, dirba su pasienio tarnyba, ponas Steli yra transporto komiteto atstovas. Taigi, pirmiausia, ponas Papriks. Dėkui, pirmininkė. Dėkui, gerbiami direktoriai, kad atvykot šiandien į mūsų komitetą. Latvijoje šiandien švenčiama valstybės diena. Matote, kad ne visi kolegos atvyko į šį posėdį noriu padėkoti už galimybę dalyvauti seminare Lisabonoje, kuris vyko šią vasarą. Turėjau galimybę e, pristatyti, e, turėjau galimybę pasižiūrėti, kaip realiai tas bendradarbiavimas vyksta. Trumpai e, išdėstysiu savo mintis, nes laiko neturim daug. Matome, kokios svarbios FK, EMSA ir Frontex agentūros yra ir kokius rimtus darbus jos atlieka. Norėčiau keletą klausimų jum pateikti. Pirmiausia, kas toliau paskutinės kalbėjęs direktorius e, kalbėjo apie bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, nes daug sričių išlieka valstybių narių atsakomybė ir ar ta e, keitimasi informacija, gerąją praktiką galite paversti tais apčiuopiamais rezultatais, kovojant su prekyba žmonėmis, kontrabanda ir kitais nusikaltimais kurie kasdien vyksta prie mūsų sienų ir už mūsų sienų. Ir kitas klausimas - teisinė sąranga. Nes tai irgi galbūt galėtų būti mūsų parlamento sritis, kurioje galėtume jum padėti. Gal galėtume suteikti paramą, nustatę mm, tų vykdomųjų funkcijų teisinį pagrindą apibrėžia. Tai, taigi, ką mes galėtume padaryti jum, kad jum būtų geriau dirbti ir tai, aišku, duotų apčiopiamų rezultatų mums visiems ir ES, nes jūsų darbas tai saugumo užtikrinimas mums visiems. Pirmininkas. Partnerystė yra labai svarbu. Ir EMSA taip pat yra ir transporto komiteto kompetencijoje. Noriu padėkoti Lybę e, komiteto pirmininkui. Kolegos iš tiesų didelė šventė, didelis malonumas matyti čia tris vykdomuosius direktorius trijų agentūrų. Ir tai, ką jie mums šiandien pristatė, iš tiesų rodo, kaip tos agentūros bendradarbiauja siekdamos geriausių rezultatų ES. Nes žinome, kad nemažai migrantų um, plaukia jūromis, kad atvyktų prie Europos sienų. Uh, tas, um, ta kelionė yra labai pavojinga. Tai turime pagalvoti apie tuos iššūkius, su kuriais susidurėme, nes ta realybė daro įtaką ne tik kasdieniniam agentūrų darbui, bet ir jų funkcijoms. Aš transporto komiteto pirmininkė ir mm, žinau, kaip veikia Europos jūrų saugumo komitetas agentūra. Džiaugiuosi, kad ponas Mili, vykdomasis šios agentūros direktorius, atvyko šiandien į posėdį, jis labai dažnai būna transporto komiteto posėdžiuose. Ir noriu pasakyti, kad ši agentūra dirba labai profesionaliai, laikosi ES jūrų e, saugumo teisės aktų ir turime užtikrinti reikalingą e, mokslinę ir techninę paramą e, tai agentūrai, kad jinai užtikrintų reikalingą saugumą jūrose. Ši agentūra nuolat kinta, evoliucionuoja. Jos įgaliojimai jau penkis kart buvo peržiūrėti. Ir mm, kiekvieną kartą peržiūrinti numatomos naujos funkcijos ir uždaviniai. Ir taip pat kalbama dabar apie glaudesnį bendradarbiavimą su Europos žuvininkystės kontrolės agentūra ir Frontexu. Ir funkcijų ir atsakomybių kiekis didėja, bet ar turime pakankamai finansų tom funkcijoms užtikrinti. Ir čia turime pakalbėti apie papildomą finansavimą. Ir tą turėti galvoje, kai renksime naują daugiametę finansavimo programą. O kalbant apie keitimąsi informaciją ir apie mm, tolesnį darbą, tai jūrų saugumo agentūra kalbėjo apie naujas technologijas, naujas sistemas, e, dronų naudojimą, Kopernikus programos naudojimą. Visa tai leidžia agentūrai vykdyti savo funkcijas ir mes dabar e, svarstome Europos aviacijos agentūros reglamentavimo aspektus ir noriu pasakyti, kad Europos jūrų saugumo agentūros galimybė naudoti dronus irgi atspindi dabartinę realybę. Reikia nustatyti, identifikuoti į nelaimę patekusius laivus ir kuo mes greičiau galėsime reaguoti, tuo greičiau išgelbėsime gyvybę. Taigi, e, e, gerbiamas Libė komiteto pirmininkė Klodai, labai džiaugiuosi, kad Libė komitetas ne tik sugeba kartu į bendrą posėdį apjungti tris parlamento komitetus, bet ir tris agentūras. Ir tikiuosi, kad tas glaudus bendratarbiavimas išliks ir ateityje. Ir linkiu agentūrom kuo didžiausios sėkmės ateityje tiek tarp savęs bendradarbiaujant, tiek bendradarbiaujant su atitinkamomis nacionalinėmis tardybomis. Nes tame bendradarbiavime su nacionalinėmis tarnybomis kartais kyla mm, problemų. To irgi negalime slėpti. Taigi dėkoju. Thank you, Karima. Thank you. And, and, uh, I think... Dėkui, Karima. Nežinau, ar iš žuvininkystės komiteto kas nors nori pasisakyti, ne. Tai mm, tada suteiksiu galimybę, mm, kadangi trūksta laiko, poniai Sepul ir poniai Grisbek pasisakyti. Taigi, ponė Sepul, dėkoju Klodai. Pirmiausia, noriu padėkoti trijų agentūrų vykdomiesiam direktoriam už išsamų agentūrų darbo pristatymą. Matome sinergijas, kurios veikia. Norėčiau grįžti prie to įžanginio aspekto, įžanginio pasisakymo. Matome 15 mm, metų nuotraukas tada agentūros dar neturėjo tinkamų metodų, e, kaip suvaldyti migrantų svarbu, e, srautus. Dabar tik tai m, mm, tie metodai ir m, mm, buvo m, mm, išplėtoti ir, ir pradėti naudoti. Klausimas, jūs galite nustatyti, kokie laivai plaukia viduržėme jūroje ir kur jie plaukia. Bet kokie būna kiti žingsniai, pavyzdžiui, Europos žuvininkistės kontrolės agentūra pamato laivą, kuriame plaukia migrantai. Ką toliau darote? Matote laivą, e, kuris su pabėgėliais išplaukia nuo Libijos krantų. Tai kokių tada žingsnių toliau įmotės, ką informuojate, ką darote. Turint galvoje situaciją Europoje ir situaciją Libijoje, ar, ar skiriat kažkokį specialų dėmesį laivams prie Libijos krantų stebėti? Pirmininkas, atsiprašau, kad trūksta laiko mums diskusijai iš tiesų apie šios dalykus reiktų išsameu pakalbėti. Dabar suteiksim galimybę poniai Grisberg paklausti, o tada direktoriai tikiuosi atsakys į tos klausimus. Dėkoju. Noriu padėkoti agentūrų direktoriams. Aišku, pirmadienis, šiandien savaitės pradžia. Ne visi dar spėjo atvykti į parlamentą, bet kolegos vis tiek gaus informaciją apie šį posėdį. Mane labai sudomino uh, E, aiškinimai apie tai, kaip keičiamas informacija, kaip bendrai naudojamasi pajėgumais ir tas operatyvinis bendradarbiavimas e, vandeninuose, vandenyje e, iš tiesų daro įspūdį. Tai yra ta pridedamoji vertė, kurios nori tiek valstybės narės, tiek Europos piliečiai. Ir man gaila, kad mūsų piliečiai nepakankamai žino, ką daro ES tiek kovodama su įvairia kontrabanda, tiek mm, stebint žvejybinę situaciją, tiek atliekant gelbėjimo jūroje darbus. Nes tas gelbėjimas jūroje yra viena rimčiausių dabarties problemų. ES vandenise, pavyzdžiui, Reunijono salose matome, kaip kontroliuojama žvejybinių laivų veikla, matome, kaip vyksta gelbėjimas jūroje tarp Komorų ir Majotų salų. Apie tai niekada nekalbame, bet ten irgi skęsta žmonės, bandydami patekti į tas salas, kurie tikisi, kad išsigelbės. Bet dabar pereisiu prie klausimo. Nedideli tie du mano klausimai. Pirmasis labiau biudžetinio pobūdžio. 67 milijonai eurų 17-20 metam yra numatyti tom oro sistemom. Įvairiom jūs kalbėjote taip pat ir apie dronų naudojimą. Tai norėjau paklausti, ar e, tos bendros oro sistemos yra tik tai dar kaip bandomieji projektai, ar jos įgaus e, tokį apčiopiamesnį pavydalą. O kitas klausimas, jūs kalbėjote taip pat apie tą bandomąjį projektą. Tai norėčiau paklausti, kas bus po to. Bandomasis projektas baigėsi. Ar jūs tęsite tą e, bendradarbiavimo procesą, kuris yra efektyvus ir duoda gerų rezultatų, ar tiesiog baigsis bandomasis projektas ir viskas baigsis ir daugiau nieko nebus daroma? Dėkoju, noriu padėkoti dar kartą visiems trim direktoriam, kad kartu atvykote ir pristatėte tokį visapusišką savo bendradarbiavimo. Aš dar irgi vieną klausimą norėčiau Jums pateikti. Mes e, per koordinatorių posėdį dar svarstėme, kaip veikia pasienių mm, agentūra, e, pasienio apsaugos agentūra. Bet mm, čia galima kalbėti apie įvairias funkcijas ir transporto, ir žuvininkystės, ir e, sienų apsaugos, ir migrantų srautų valdymo. Tai kai kalbame apie pakrančių ir sienų apsaugos tarnybą, tai žmonės labai daug iš jos tikisi ir tų funkcijų įvairovė yra labai didelė. Valstybės narės iš jūsų labai daug ko tikisi, tai kaip jum e, sekasi bendradarbiauti su uh, valstybėmis narėmis. Galbūt kiekvienas iš jūsų tokią baigiamą, baigiamasias pastabas galėtumėt pateikti, aišku, atsakydami ir į kolegų pateiktus klausimus. Pone Miulė, kas pirmasis norėtų? Galbūt tą pačią tvarką, kurią ir kalbėjote. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už klausimus iš tiesų valstybės narės ir suinteresuoti asmenys daug ko tikisi iš sienų ir pakrančių apsaugos tarnybos. Ypač m, mm, trijų šių agentūrų valdybų nariai turi E, aiškiai suprasti, kaip mes veikame. Ir dabar turime tą tokį trišalį darbinį susitarimą, e, kurio laikomasi kiekvienos iš trijų agentūrų valdyboje. Taip pat yra techniniai pogrupiai sukurti įvairiose agentūrose ir tie techniniai pogrupiai kaip ir planuoja tą mūsų bendradarbiavimą, parengė tą bendradarbiavimą įvairiose srityse. Kiekviena agentūra e, turi mm, kitokius tikslus, kitokią tą tikslinę grupę. Tai mes kiekviena turim savo uždavinius, taip pat ir bendradarbiaudamos su valstybėmis narėmis. Mes, kalbant apie operatyvinę veiklą, turime vykdomąjį komitetą, ar taip vadinamą implementing group, kuri atsakinga būtent už operatyvinę veiklą. Ir čia yra sienos kontrolės ir žvejybos kontrolės, žuvininkysės kontrolės specialistai toje grupėje. Jis buvo sukurta 16 metų pradžioje, kai pradėjo Tritono zonoje veikti tas bandomasis projektas. Ir šiame procese labai aktyviai dalyvauja valstybės narės ir jis yra labai veiksmingas. Ir ką aš galiu pasakyti, kai Jei mes Frontexe matome, kad laivas su migrantais paliko Libijos krantus, tai tą informaciją galima perduoti valstybėm narėm, bet pati agentūra neturi kontaktų, nepalaiko kontaktų su Libija. Mes tik galime perduoti informaciją valstybėm narėm. O kalbant apie tai, kas bus toliau, kai baigsis bandomasis projektas, tai tas bendradarbiavimas tarp trijų agentūrų buvo labai sėkmingas. Taip pat buvo labai sėkmingas ir žiūrint iš įvairių pasienio apsaugos tarnybų uh, pusės. Ir čia mes kalbame apie teisėją saugą jūroje, kai kovojame su nelegalių migrantų gabenimo ar tarp valstybiniais nusikaltimais kartu su EMSA galime išsiaiškinti tą baudžiamąją nusikalstamą veiką ir pasinaudoti tą informaciją bendradarbiaujant su valstybių narių muitinės tarnybomis. Taip pat uh, Um, ta informacija naudinga Frontexui bendradarbiaujant su Europolu. Tai čia uh, galim kalbėti apie tai, kaip kal, kartu su valstybėmis narėmis, su nacionalinėmis institucijomis uh, galėtume turėti tokią kaip ir viešą bendrą tarnybą, kur Mm, ES ar nacionalinės agentūros veikia pagal savo įgaliojimus, bet dalinamasi pajėgumais, informacija e, vyksta informacijos mainai realių laikų, nes jei norime efektyviai veikti, jei reikia suimti kontrabandistus ar spręsti aplinkos apsaugos, kovoti su aplinkos tarša ar vykdyti gelbėjimo operacijas, tai turim veikti nedelsdami. Tai e, turime savo funkcijas ir galime kartu naudotis turimais pajėgumais. Ir aš manau, kad tas baigiamasis, bandomasis projektas leis mum apibriežti bendrus standartus, standartinės veiklos procedūras techninius standartus ir per ateinančius mėnesius susitiksime su nacionalinėmis e, įstaigomis e, pasienio apsaugos forume, e, regioniniu mastu, kai kalbame apie jūrų baseinų, bendradarbiavimą jūrų baseinų lygių. Ir noriu padėkoti Europos parlamento nariams už mm, jų suinteresuotumą, už trijų komitetų paramą. Noriu padėkoti ir valstybėm narėm už bendradarbiavimą ir aišku Marku ir Paskaliui už tą puikų mūsų bendradarbiavimą. Dėkui. Thank you very much. Um, we don't do enough of that in Libya. We should start. Dėkoju. Dėkoju Karimai už dalyvavimą ir Norėčiau padėkoti visiems vykdomiesiems direktoriams. Buvo labai įdomu įvertinti tą bendradarbiavimą ir čia iš tiesų labai tokie įdomus, aiškus pristatymai apie iššūkius ir uh, Jūs kalbėjote ir apie tolesnius žingsnius, mes labai didžiai stebėsime juos, pranešėjai, kiti suinteresuoti nariai iš tiesų stebės, kaip viskas vyksta ir norėčiau padėkoti transporto komiteto pirmininkiai už tai, kad atvyko, už tai, kad prisidėjo prie diskusijų ir aš manau, kad galėsime toliau žygiuoti į priekį. Ateityje, kuomet galbūt jūs galėsite vėlgi pristatyti po kelių mėnesių tą bendrą jūsų darbą, dėkoju kolegos, kad dalyvavote šioje diskusijoje. Ačiū. Kolegos, dabar judame prie kito darbo tvarkės klausimo penktojo - redmisijos susitarimai. Norėčiau paprašyti kolegų ateiti arčiau atsisėsti, būtent kviečiu tos, kurie atsakingi už šį klausimą.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 Okay, colleagues, if we're ready, um, we are um, running over time a bit, so let's get to the next. Kągi, kolegos, perikime prie kito labai svarbaus klausimo. Kolegos, šiandien dabar vyks įprastinis libė vertinimas dėl e, redmisijos sutarčių padėties. Ir man labai malonu, kad ponas Simon Mordijų šiandien atvyko pas mus ir jis pristatys padėtį. Aš labai trumpai pirmiausia pakalbėsiu apie tai, Simonas Mordiu dalyvavo mūsų posėdėje rugsėjo 7 dieną. Tikriausiai prisimenate, keitėmės, duomenim, e, keitėmės informaciją su juo apie dėrybas ir redmisijos sutarčių gyvendinimą. Kaip žinia, aš nu, parašiau laišką komisarui prieš keletą savaičių, kur išreiškiau susirūpinimą dėl to, kad e, naudojamos vis dažniau kitos priemonės, kurios neturi teisėkuros e, statuso, kalbant apie bendarbiavimą su trečiosiomis šalimis, gražinant trečių šalių piliečius, kurie neteisėtai būna valstybėse narėse. Tame laiške aš kalbėjau ir apie komisijos komunikaciją komunikatą dėl Europos migracijos darbo atvarkės įgyvendinimo, kur kalbama ir apie tai, kad paraleliai vyksta formalios dėrybos tarp ES ir kitų šalių dėl neformalių susitarimų, tokių kaip standartinės operacinės procedūros. Taigi atkreipiau komisijos nario dėmesį į tai, kad ne, neformalų susitarimai su trečiosiomis šalimis ir admisijos srityje ypatingai neramina mūsų komitetą, kadangi parlamentas netenka savo kompetencijų pagal 218 straipsnį. Taigi kalba eina apie tam tikrų ES politikos sričių renacionalizavimą. Tai būtent tokį laišką aš parašiau komisijos nariui, kur labai aiškiai išdėšiau mums rūpimus klausimus ir Simonas. Yes praeitą kartą kalbėjo apie labai svarbius kolegoms klausimus, taigi džiaugiamės, kad jis vėl pas mus atvyko ir dabar galės pateikti naujesnės informacijos. Tai yra viešas um, susitikimas, viešas posėdis. Ir dabar, Simonai, suteikiu žodį jums, prašau. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, labai malonu šiandien čia dalyvauti ir papasakoti, kas vyksta migracijos valdymo srityje, ypatingai kalbant apie svarbiausius iššūkius, gražinimą tų, kurie neturi teisės būti ES ir taip pat kaip kilmė šalys priima tuos asmenis. Pirmiausia, gal pirmininkė pasveikinsiu šiandien ir svečius iš nacionalinių parlamentų, Tuniso ir Maroko nacionalinių parlamentų, tai yra partneriai migracijos valdymo srityje ir praeitą kartą, kai aš čia kalbėjau, gal buvo kelis kartus užsiminta apie tai, kodėl aš nepabrėžiu to, kad Europa irgi turi kovoti už apsaugos erdvę, kad ji būtų išsaugota. Taigi aš norėčiau, turintaminė, kad turime ir svečių, pradžioje pasakyčiau, trumpiau pakalbėčiau apie bendrąją strategiją ir akcentuosiu tai, ką gražinimas ir redmisija, kad tai nėra mūsų strategijos vieninteliai tikslai. Mūsų tikslas, kaip visuomet, yra stabilus ir prognozuojamas pagrindas sistema, kur užtikrinamas balansas tarp solidarumo, atsakomybės ir veiksmingumo bei sažiningumo. Aš manau, kad tokiu būdu mes galėsime ES išlikti, išlikti atviri ir palikti tą erdvę apsaugai tiems, kurie, kuriems ta apsauga reikalinga. Ir tos iššūkius mes turime veik, įveikti žmogiškai, humaniškai ir taip pat labai svarbu atsiž... laikytis holistiško požiūrio kalbant apie Europos prieglopščių sistemos reformą, taip pat kaip sustiprinti teisinius kelius į Europą ir valdyti migraciją partnerystės dvasioje tiek ES, tiek už jos ribų. Neseniai išklausėte Fabris pristatymo, kuris irgi dirba su šalimis partnerėmis tam, kad būtų apsaugotos mūsų išorės sienos. Mes dirbame bandydami užkirsti kelią nelegaliai migracijai, kovoti su priežastimis, taip pat užtikriname imigrantų apsaugą ir taip pat kovojame su kontrabandininkais Mm, ir manau, kad e, matome šiek tiek tokių rezultatų. Praeitą savaitę buvo paskaptas komunikatas, kur išdėstytos įvairios darbo sritis. Ir taip pat labai artimai bendradarbiavome su migracijos, tarptinė migracijos organizacija, kad galėtumėme akcentuoti laisvanorišką sugrįžimą. Libija prieš, per kelias savaitės buvo dažnai minima 4 tūkstančiai migrantų, 2 tūkstančiai, 200 tūkstančių perkeltų asmenų, taip pat medicinė pagalba, parama, 1400 e, par, e, pabėgėlių gavo paramą iš jungtinių tautų ir matome, kad jie visi e, gyvena gan sudėtingomis sąlygomis. Taigi labai svarbu ir tai, kad 1500 migrantų, 10 tūkstančių iš Libijos gavo naudos iš laisvan pagelbėto laisvanoriško sugražinimo ir tokiu būdu Libijos kaimynams buvo įmanoma susigražinti uh, tuos pabėgėlius iš Libijos ir mes matėme, kaip kažkiek žmonių skubos tvarka buvo evakuoti iš Libijos ir Tuniso, taigi mes dabar tuos laisvanoriškus perkelimus propaguojame. Toliau dirbame ir ties priežastimis 2 milijardai eurų skirta dabar programoms pagal ES patikos fondą Afrikai tam, kad būtų galima užtikrinti stabilumą, atsparumą skatinti ekonominį vystimąsi, imigracijos valdymą, išorės investicijų planas 14 milijardų eurų privačių lėšų buvo sukaupta. Taigi mes pasiekėme nemažai pažangos dėl perkelimų. Aš trumpai ir apie tai kalbėsiu. Dabar yra įsipareigojimai dėl 14 tūkstančių, 34 tūkstančių, 34 milijonų. Tai reiškia, kad valstybės narės tikrai yra pasiryžusios sumažinti nelegalius kelius ir užtikrinti uh, saugesnius teisėtus kelius. Ir tą sakau pradžioje, nes aš norėčiau pabrėžti, kad komisijos darbas nėra orientuotas į tai, kad Europa tarptų tvirtovę. Mes bandome visomis tomis priemonėmis pasirūpinti, kad būtų galima išlikti saugiu, saugia prieglauda tiems, kuriems apsauga yra reikalinga. Tačiau tam, kad galėtumėme ir toliau laikyti savo standartų ir užtikrinti apsaugą tiems, kuriems jį reikalinga, vienas kito, kita monetos pusė yra tai, kad tie, kurie negali gauti apsaugos, turi pereiti per individualų patikrinimo procesą. Jeigu jie gali gauti apsaugą, puiku, jeigu ne, jie negali gauti apsaugos, turi būti sugražinami. Ir aš dabar pereisiu prie šiandienos pristatymo temos, būtent dėl redmisijos ir sugražinimų iššūkių. Tai yra nemenkas iššūkis ES, čia to jau neišvengsime, jeigu pažvelgtumėme į naujausius skaičius matome, kad tik 36 procentai neteisėtų migrantų po individualaus įvertinimo procedūros, kai primamas e, sugražinimo sprendimas, yra veiksmingai sugražinami. Ir yra iššūkių susijusių su nacionalinė sugražinimų sistema ir jos įgyvendinimu valstybės narėse. Aš džiaugiuosi, pirmininkė, kad jūs būtent apie tuos aspektus ketinate kalbėti kitą savaitę. Mes komisija savo ruoštų remiame valstybės narės jų pastangose įveikti tokius, tokias vidinės kliūtis dėl, dėl veiksmingų sugražinimų. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad laisvanoriškas sugrįžimas ir toliau yra ES ir komisijos tas sprendimas, kuriam teikiame pirmenybę. Taigi remiame valstybės narės tam, kad žmonės, žmonėms būtų leidžiama laisvanoriškai sugrįžti ir tam numatytas ir padorus reintegravimo paketas ir tuomet tam skiriamos tiesioginės lėšos. Jeigu pažvelgtumėme į duomenis, kuriuos gavome iš valstybių narių ir jūs iš anksto gavote prieš dar susitikimą tų duomenų, ten tikrai daug išsamių duomenų apie sugražinimus yra ir aš tikiuosi, kad kai praeitą kartą čia lankiausi, buvo jūsų komiteto užduotas klausimas apie redmisiją ir redmisijas ir sugražinimus ir aš sakiau, kad tolesnė informacija apie tai ar kitus susitarimus bus pateikta vėliau. Taigi pamatysite, kad ten iš tikrųjų šiek tiek padidėjo laisvanoriškų sugražinimų skaičius nuo 39 tūkstančių 2015 metais iki 46 tūkstančių 2016 metais. Tačiau vėlgi čia norėčiau pasakyti, kad viena priežasčių, kodėl išaugo laisvanoriškų sugražinimų skaičius, yra ta, kad priversnio sugražinimo perspektyva irgi atveriama ir padrasinami tuomet žmonės laisvanoriškai sugrįžti. Taip pat reiktų pasakyti, kad laisvanoriškas sugrįžimas daugeliu atveju reiškia, kad nebus atveriama priversinio sugražinimo perspektyva. Ir aš norėčiau perėti prie reikalo esmės. Man atrodo, reiktų pasakyti, kad yra valstybių narių, kurios dažnai vis dar susiduria su tuo, kad trūksta bendradarbiavimo su kilmės, šalimi, e, kilmės šalimis ir jų institucijomis. Pavyzdžiui, kai sugražinamas asmo neturi galiojančio paso, tuomet, aišku, valstybės narės turi jo ar jo šalies konsulato paprašyti, kad būtų skubos varka išduotas kelionių dokumentas. Kai nacion... tautybė nėra aiški, reikia surenkti pokalbį. Ir dėl tų dviejų žingsnių mums reikia bendradarbiauti su šalimis partnerėmis. Ir labai dažnai sudėtinga tą padaryti. Kai kurie konsulatai tiesiog neidentifikuoja savo tautiečių, jeigu mano, kad yra galimybės, kad jis bus privesnė tvarka sugražintas. Ir man atrodo, kad tai nėra vien tik tai, kad nepagarba valstybės narės teisį nuspręsti, kas gali atvykti ir pasilikti savo teritorijoje. Bet taip pat tai tam tikrą prasme kartais kvesionuoja ir šalių partnerių įsipareigojimą pagal tarptautinę teisę priimti, susigražinti tautiečius, nes tai yra prievolė pagal tarptautinę papročių teisę, ypač Jeigu kalbame apie Afrikos partnerius į pietus nuo Saharos dykumos, tai yra konkretus įsipareigojimas pagal tartautinius susitarimus, kurie pasirašyti su kilmės šalimis, pavyzdžiui, Kotonių susitarimas, kur yra 13 straipsnis, kur yra labai aiškus teisinis pagrindas numatytas ir daugeliu atveju tai yra jau pati savaime redmisijos sutartis AKR šalims. Ir dažnai reikia praktinių susitarimų, kurie leistų uh, įgyvendinti tokias redmisijas. Ir tai iš dalies paaiškina, kodėl dažnai mes turime panaudoti teisiškai nesaistant, nesaistančius redmisijos susitarimus, kur bandoma numatyti teisinės prievalės, teisinės prievalės, kurios jau yra 13 kotonių starimo straipsnėje. Taigi tai nesukuria naujų teisinių įsipareigojimų tiesiog. Tai yra operatyvinės procedūros, kurių tikslas sukurti uh, struktūrinį ir veiksmingą bendradarbiavimą dėl savų tauto, tautiečių re, re, sugražinimo, redmisijos pagal tartutinius įsipareigojimus. Ir kaip sakiau, jeigu jūs ar jūsų nariai norėtų daugiau informacijos apie tokių susitarimų rezultatus, mes mielai galime bet kuriuo momentu apie tai pasikalbėti. Taip pat norėčiau aiškiai pasakyti, kad mano manimu komisijos variantas, kuriam teikiama pirmenybė, numatyti teisinius įsipareigojimus, uh, kurie yra įtvirtinti konkrečiose redmisijos sutartyse. Tačiau ne visuomet tai manoma padaryti. Ir kaip sakiau, praeitą kartą su kai kuriomis šalimis partnerėmis, turint omenyje ir politinius jautrumus kilmės šalyse, mes matome, kad kai trečios šalis nenori pasirašyti redmisijos sutarčių, tuomet mes savo ruoštų turime parodyti konstruktyvų lankstumą ir susitelkti ties galimybę pasiekti rezultatų. Ir norėčiau pabrėžti, užtikrinant visapusišką pagarbą tarptautiniai ir europiniai teisėjai bei tų asmenų teisės, teisų laikytis. Ir 17 metais gavome šiek tiek tokių rezultatų ir aš daugiau detalių dabar pateiksiu apie konkrečią pažangą kiek, kiekvienoje šalyje, su tomis, su kuriomis esame pasirašę tokius administracinius susitarimus ir su tomis, kur yra formalios readmisijos sutartys pasirašytos. Pradėsiu nuo dviejų šalių, kurias jūs, nu, jūs nurodėte ir šiandienos pristatymo pavadinime. Malis ir Afganistanas minimas. Pradėsiu nuo Malio. Tai yra puikus pavyzdys, kur yra daug politinių jautrumų ir yra, reikia tam tikros tam tikrą nuožiūrą veikti ES, nes Malis pasitraukė nuo operatyvinio susitarimo dėl redmisijos dėrybų 16 metų gruodžio mėnesį po to, kai buvo netiksliai žiniasklaidoje informuojama, kad formalus sutarimas buvo pasirašytas. Tiesiog ne, labai ne, netidžiai buvo parengti Twitterio pranešimai. ES ten buvo akcentuojama, kad nebuvo pasirašytas formalus susitarimas, tas neįvyko. Tačiau, čia pasakyti, kad Malio institucijos puikiai su mumis dirba siekiant užtikrinti savo piliečių laisvanorišką sugražinimą iš Nigerio ir Libijos ir tas vyko pastaraisiais mėnesiais, tačiau daugiau pažangos nebuvo paž paž pasiekta, bandant surasti būdų, kaip veiksmingai būtų galima užtikrinti redmisijos re e, tų malio piliečių redmisiją nuo praeitų metų. Taigi nėra nei susitarimų, nei redmisijos sutarties su maliu dabar. Dėl Afganistano ES Afganistanos bendros, bendro kelio prieki pasirašymas įvyko. Ir kai jis įsigaliojo 16 metų spalio mėnesį, 19 užsakomųjų skrydžių buvo vykdyta, apie 287 sugražinti buvo žmonės tais skrydžiais. Ir aš galėčiau pasakyti, kad Bendrai valstybės narės yra patenkintos bendradarbiavimu su Afgano, Afganistano institucijomis ir buvo surastas puikus platformas, puikia platforma, kaip įveikti bendradarbiavimo kliūtis. Ir aš manau, kad priverstinių gražinimų perspektyva tam tikrais pavieniais atvejais irgi buvo vienas veiksnių, kodėl iš viso sugrįžusių į Afganistaną skaičius išaugo nuo 1500 iki 2000. 2015 iki 8325-16 metais. Taip pat matėme, kad labai smarkiai sumažėjo atvykstančių skaičius, neteisėtų atvykstančių iš Afganistano skaičius nuo 4 tūkstančių, nuo 54 tūkstančių 2016 iki 4 tūkstančių nuo sausio ir spalio iki spalio mėnesio. Bangladešas, jų piliečiai buvo sąraše ne, ne Afrikos šalių sąrašo priekyje, kalbant apie viduržėmio jūros kelius. 9 tūkstančiai nuo 2017 metų pradžios atvyko. Rugsėjo mėnesį mes komisija ES su Bangladešu susitarėme dėl standartinių veiklos procedūrų kurios, kuriomis galima identifikuoti sugražinamus asmenys, kurie neturi leidimo pasilikti, kurie neturi teisės gauti prieglopstį ir norėčiau pasakyti, kad per pirmus įgyvenimo mėnesius pasiekėme rezultatų. Dėl Gvinėjos čia irgi pasiekta nemažai pažangos. Tai yra šalis, kur 12 milijonų žmonių gyvena, tačiau per pastarosius dviejus metus tai buvo viena iš trijų valstybių, kilmės valstybių e, ir bendradarbiavimas dėl readmisijos nebuvo labai tinkamas, sugražinimų skaičius buvo tik 5 procentai, tačiau Liepos mėnesį mums pavyko pasiekti susitarimą dėl geros praktikos, dėl veiksmingo sugražinimų procedūros įgyvendinimo ir dabar pirmi sugražinimai pagal šį susitarimą jau vyksta. Ir vėlgi vėliau galėsime daugiau pateikti informacijos apie tai, kai surinksime daugiau informacijos apie sugražinimus. Etijopija. Čia norėčiau pasakyti, kad bendradarbiavimas su identifikuojant asmenis buvo labai sudėtingas ir dažnai matėme tai, kad Etijopija atsisako sugražinti, priimti savo piliečius, jeigu nebent jie sutinka laisvanoriškai grįžti. Ir mes daug dirbome su Etijopija pastaraisiais mėnesiais ir man atrodo, kad dabar jau rengiama gera sugražinimo praktika, tai leis mums pasiekti pažangos. Apie, apie ją dabar, dėl jos dabar darome su Etijopija. Kitos Afrikos kilmės šalės, Dramblio kaulio krantas, tai yra trečia kilmės šalis, kalbant apie nelegalius migrantus ir sugražinimų lygis yra nedidelis, tik 5 procentai asmenų sugražinami ir daugiau nebuvo gauta jokios informacijos iš Dramblio kaulo kranto, kaip būtų galima surasti būdų, kaip suaktyvinti tuos sugražinimus ir panašiai yra su Gana. Mes ieškojame būdų dirbti su Gana, nes matome, kad stabiliai auga nelegalių imigrantų iš Gano skaičius pastraisiais metais ir mes bandome surasti praktinius susitarimus, atsižvelgiant į partnerių jautrumus, tačiau vis dar laukiame informacijos reakcijos iš Ganos. Toliau po demokratinių pokyčių Gambijoje, pozityvių demokratinių pokyčių Gambijoje mes kalbėjomės ir su Gambija, kaip būtų galima pasiekti panašių susitarimų. Taigi čia kalba eina apie KR šalis, kur, kur kotonių sutarimo 13 straipsnis galioja, kuris numato teisinį pagrindą. Dabar, jeigu labai trumpai pereičiau prie tų sričių, kur yra for, pasirašyti formalūs admisijos susitarimai. Pateiksiu informacijos apie tai, kas įvyko po rugsėjo 7 dienos, kuomet aš lankiausi komitete. Pirmiausia, Pakistanas. Rugsėjo mėnesį mes turėjome bendrą sugražinimų komiteto posėdį su Pakistanu. Ir mums pavyko surenkti puikias diskusijas su vidaus reikalų ministru, ypatingai, kur kalbėjome apie tai, jog reikia pasiekti esminės pažangos, mažinant tam tikras kliūtis Graikijoje, kur vis dar yra daug Pakistano piliečių. Ir aš manau, kad valios yra, noro yra, mes tikimės pagerinti ypatingai tą elektroninę platformą, kurią kūrėme kartu su Vidaus reikalų ministerija. Tokiu būdu bus galima paspartinti redmisijos paraiškas, bandomasis etapas dabar vyks iki balandžio mėnesio. Toliau rytų partnerystė šalis ir vakarų Balkanai. Čia irgi labai trumpai. Čia sugražinimų ly... santykis yra didžiulis. Ukraina 84 procentai, vakarų Balkanų šalis. Mes čia sugražinome beveik tam tikrais atvejais net daugiau nei 100 procentų atvykusių. Tai reiškia, kad yra gražinama iš ankstesnių metų atvykusių skaičiaus. Toliau tas pats paskaitina apie buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Taigi iš principo galėčiau pasakyti, kad bendradarbiavimas su mūsų šalimis partnerėmis vakarų Balkanuose yra pavyzdinis dėl sugražinimų. Taip pat matėme, kad panašiai yra ir su Moldova. Dabar trumpai prie Tuniso. Labai aktuolus klausimas, kadangi yra kolegų iš Tuniso dalyvaujančių posėdėje. Ir tai yra labai svarbu, nes jeigu pažvelgtumėme, pavyzdžiui, į skaičius, kiek atvyksta į Italiją spalio mėnesį tik tais Tuniso piliečių 2788 atvyko. Tai yra 50 procentų visų atvykusiųjų į Italiją spalio mėnesį. Taip pat vyksta dabar naujos dėrybos su Tunisu. Antradienį, kaip sėkis, kitą savaitę 28 lapkričio prasidės naujas raundas, kaip būtų galima pagerinti vizų procedūrą. Uh, palengvinti vizų procedūrą ir aš tikrai pasirūpinsiu, kad jūs gautumėte apie tai informacijos realių laikų. Taip pat vyksta dėrybos ir su Nigerija. Tos dėrybos buvo pradėtos 16 metų spalį, bet vis dar yra aklavietėje. Aš galėčiau detaliau papasakoti apie bet kurią kitą šalį, bet aš galbūt tiek pradžiai papasakosiu ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad nėra lengva viską daryti, iššūkių yra, sėkmingai įtraukiant trečio, trečiasią šalis į tas dėrybas, ypatingai tam, kad formal, formalios ES ir to šalies remisijos sutartys būtų pasirašytos ir bendradarbiavimas bei partnerystė ir toliau yra mūsų bendravimo esmė, tačiau mes turime pamastyti ir apie tai, kaip būtų galima mobilizuoti tam tikras pritaikytas paskatas, kad būtų galima paraginti partnerė šalis dirbti su mumis ir taip pat mums reikia atsižvelgti ir gerbti tas jautres, tuos jautrius aspektus tose šalyse. Tam tikrais momentais jie susiduria su iššūkiais, trūksta jiems gebėjimų, pajėgumų ir mes savo ruoštų turime nuosekliau įsitraukti į migracijos procesus. Taigi, pabaigai norėčiau pasakyti, kad bet kuriuo momentu, jeigu norite daugiau detalesnės informacijos apie susitarimus, apie dėrybas, tai esame pasirinkę pateiktos informacijos. Jeigu norite labai gilintis į tai, mes galime netgi kalbėti konkrečiai apie vieną ar kitą valstybę, ypač jeigu su ja yra tam tikrų jautrių bendravimo aspektų. Ačiū, ponė Mardu. Aš noriu šiltai sveikinti Tuniso ir Maroko parlamentarus šioje salėje ir paprašyčiau turbūt poros tų kolegų, paprašysiu jų šiek tiek vėliau pakalbėti po to, kai Libė nariai pasisakys, bet visus šiltai sveikinu šioje salėje ypač žinant, kad ši savaitė yra Europos parlamento ir Afrikos draugystės savaitė. Kolegoms, kurie nori kalbėti, priminsiu, kalbė, perskaitysiu kalbėjimo sąrašą, kad visi žinotumėt, kas įrašytas, kas įtrauktas. Taigi, klausykit. Mrs. Kienge, Mrs. Intervelt, Mrs. Um, Sargentini, um, Mrs. Bjork and Ms, Mrs. Grappini and Mr. Lenars. Okay, that's it. And, and... Tiek norinčių kalbėti. Mari Kristina, ar tu norės, ar jūs norėsit kalbėti, ne? Viskas tada. Leisiu visiems kalbėti, bet baigim e, laiką ir atsakymai, todėl pradėkime nuo ponios Holmeier. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš dar kartą noriu padėkoti ponui Mordiui už e, tokią nuoseklę padėties apžvalgą. Jūs išvardinote įvairius susitarimus su valstybėmis, e, kurios neturi oficialaus susitarimo pasirašusios. 34 tūkstančiai yra įkvepiantis skaičius. Matome po ženklą, kad reikalai juda į priekį. Aš esu tikras, kad jūs visi žinote, jog organizuota gražinimo politika irgi būtų labai naudinga. Jeigu teisingai aš jau supratau, laisvanoriškas sugrįžimas e, yra labai dažnai skatinamas. Bet to jūs turite papildomų priemonių savanoriškam sugrįžimui. Ar galėtumėt paaiškinti, kas yra tos papildomos priemonės? E, nes e, e, mūsų patirtis Vokietijoje rodo, kad yra problemų dėl to savanoriško sugražinimo. Žmonės, kurie nelegaliai važiuoja į Vokietiją ir susiduria su reikalavimu grįžti, gana dažnai e, patenka į žmonių kontrabandininkų rankas ir jie dingsta tiesiog Vokietijoje, jie patenka nusikalstamas uh, gaujas, kurie bando jų e, juridinę padėtimi pasinaudoti. Todėl labai dažnai tie žmonės turi grįžti į savo valstybę, jie nenori ir dėl to atsiveria organizuotų nusikaltelių tinklai jiems. Bando tuos žmonės e, įtraukti nusikalstamą veiklą. Ar galėtumėt papasakoti, kokiu priemonių yra? Ar yra tokių priemonių, kurios leistų žmonėms uh, nepatekti į nusikaltėlių rankas arba kai žmonės atvažiuoja, kad ir staiga dinksta. Ačiū. Ačiū. Gal galėtumėt visi kalbėti nelgiau kaip po dvi minutės. Pone Kiengi. Grazie. Ačiū. Ačiū, Klodai. Noriu pirmiausia pasakyti, kad nesutinku E, su paaiškinimu, kad tikslas pateisina priežastis. Ypač, kai kalbam apie Europos parlamento įgaliojimus. Redmisijos sutartys turi būti priimamos pritaikant tarp institucinę procedūrą. Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis negali parlamento palikti nuo šalyje. Labai svarbu, mano nuomonė, e, savo darbę tokių principų ir vadovautis. Bet labai ačiū, kad atėjo čia ir esate pasirengę su mumis bendrauti. Esame labai dėkingi už tokią papildomą informaciją, tačiau ji neturėtų tapti įprastų darbo metodų, nes tokiu būdu mūsų vaidmuo nusilpsta ir valstybių narių gale dirbtinai sustiprinama. Tuo metu, kai ES desperatiškai reikia daugiau, kai solidarumo reikia būtinai daugiau. E, žmogaus teisų gynėjų tarptautinė apsauga negali būti palikta oficialių susitarimų vienoje pusėje. Negalime pradėti nagrinėti naujų bylų ar naujų tyrimų, e, paskelbdami, kad ankstesni susitarimai nebegalioja. Tai nebūtų žmogaus teisų pagarba. Aš turiu du klausimus. Vyksta dėrybos su Alžyru ir Maroku, tačiau jos dabar užšaldytos, jokios pažangos nepadaryta. Kaip Europos komisija paaiškintų tokį sąstingį. Kodėl nebedaroma pažanga? Na ir žinoma svarbus klausimas dėl pabėgėlių gražinimo į Afganistaną. Ar Europos komisijai dabartinė padėtis atrodo tenkinanti? Kokių yra iš tiesų saugiklių pritaikoma, kai žmogus iš tiesų yra gražinamas? Ar tie žmonės yra gražinami laikantis Europos ir tarptautinės teisės? Ar yra uh, stebimi tie žmonės po to, kai jie yra prievarta gražinami į valstybę. Aš norėčiau sužinoti, kad tiems asmenims būtų pritaikomi tam tikri saugikliai, kad tie žmonės būtų reintegruojami, kai sugrįžta namo. Ačiū, Cecil. Pane Intvelt. Labai ačiū, pirmininkė. Aišku, viskas atrodo labai logiška. Jeigu žmogus e, atvažiuoja, jo prašymas prieglaušiu atmetamas, jis turi grįžti į savo kilmės valstybę, su tuo visi sutinka. Tačiau aš manau, kad realybė yra e, sudėtingesnė, negu kad jūs ką tik sakėte. Aš norėčiau sužinoti, kaip Cecil Kiengė. Sakote, kad yra beveik neįmanoma sudaryti gerų readmisijos sutarčių su tomis valstybėmis. Kodėl taip yra? Aš e, matau, kodėl tos valstybės nenori, bet aš nesuprantu, kodėl mes kaip ekonominė ekonomiškai stipri valstybė, negalime pasinaudoti savo svertais. Sakote, kad viskas vyksta gerai, visi yra laimingi, visi važiuoja namo, bet. E, ir sakote, kad yra reintegravimo programų, bet aš norėčiau sužinoti, kaip praktiškai viskas atrodo. Įsivaizduokit. E, pabėgėlių šeima gražinama į Afganistaną. Vaikai didžiąją dalį savo gyvenimo bus praleidę vienoje ar kitoje Europos valstybėje, sakykime, Niderlanduose. Mergaitės užaugo čia, Europoje, ir jos dabar sugrįžta į Afganistaną. Ar jūs įsivaizduojat, koks gyvenimas jų laukia? Ar komisija tokius faktus patikrina? Ir aš taip pat esu linkusi su Cecil Kienge sutikti dėl to, kad teisinių priemonių tokiam patikrinimui yra. Man atrodo, kad tokia tendencija yra dominuojanti ne tik šioje srityje. E, taryba ypač, bet ir komisija prie to prisėda, e, vis labiau ieško, kaip apeiti sutartis, kaip rasti priemonių, kurios neįeina į teisinės, prie, į teisinės nuostatas. Ir admisijos sutartis yra sudaromos nebe tikslo, nes juose yra numatomos tam tikros garantijos. Tos garantijos jūsų vadinamuosiuose teisiškai neprivalomuose readmisijos mechanizmuose turi būti numatytos. Ką jūs darysit, kad tų garantijų tikrai būtų žmogaus teisų atžvilgiu? Aš žinau, kad žmogaus teisės nelabai madingas dalykas šiais laikais, bet aš esu senamadiška ir man atrodo, kad jos yra svarbios. Taigi, kokių garantijų dabar turime? Ir galiausiai, ką komisija ketina padaryti, kad rastų tikrų teisinių priemonių ir susitarimų, nes aš nepaprastai mažai apie tai žinau. Björk. Malin Björk. Labai ačiū. Aš pritarsiu tam, kas buvo ką tik pasakyta, bet aš, kaip jūs jau minėjote, norėčiau ir bendresnio pobūdžio komentarą dėl prieglopšio politikos pasakyti. Kad mes ir toliau e, tenkintume pačių išsikeltų standartus, E, visi norime, bet visiems dėl to neramu. Daugelis mato, kad Europoje padėtis darosi labai nehumaniška. Žmonės yra stabdomi, užrakinami, uždaromi, prieglobščio siekiantieji yra areštuojami, net nepadarė jokių nusikaltimų ir jie gražinami į e, Libiją, Alžyrą ar į kitas valstybės. Turbūt ne visi mes pritartume tokiam įspūdžiui. Dėl gražinimo politikos Sakote, kad reikia e, humaniškos, efektyvios gražinimo politikos, bet man atrodo, kad mūsų politika yra vis mažiau humaniška, vis mažiau efektyvi ir nemorali. Pateiksiu savo valstybę Švedijos pavyzdį ir aš esu ten išrinkta. Ten jauni žmonės, ką tik sulaukia nepilnametystės arba net nepilnamečiai, yra gražinami, yra siunčiami į valstybę, atsiprašau, net ne į kilmės valstybę, bet į valstybę, kurios piliečiai yra. Pavyzdžiui, Afganistano, kuriame prieš tai net nėra buvę. E, tai yra nesaugu. Ir labai daug kas sukilo nuo eilinių žmonių iki politikų, iki pilietinės visuomenės, kad taikie piliečiai nebūtų gražinami. Aš norėčiau sužinoti, ką jūs galėtumėt padaryti, kad padėtumėt Švedijos vyriausybei stabdyti tokius gražinimus į Afganistaną. Koks gali būti bendras E, būdas eiti į priekį, nes aš čia nematau demokratinės kontrolės galimybių. Mes kaip parlamentas negalime to vertinti, negalime padėties pasverti. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs galite įvertinti saugumo padėtį, ar galima sustabdyti tokius gražinimus. Pažvelgsiu dabar tai, ką mano kolegė sakė. Žmogaus teisų padėtis turi būti pasverta, vaiko interesai turi būti pasversti. Afganistano ministrai sako, kad jie tokių žmonių priimti negali, jiems tokia padėtis nėra tinkama. Bet yra tokių, gal reikėtų tokių taisyklių, kad žmonės neturi būti gražinami valstybės, kuriuose nėra niekad buvę. Man atrodo, kad tai yra labai rimta problema. Blogai, kad mes neturime parlamentinės kontrolės galimybės šiems mechanizmams. Ir mes dabar nebenešam jokios atsakomybės už tai. O kai nėra, niekas neneša atsakomybės, yra piknaudžiaujama ir susiformuoja nehumaniška, neveiksminga ir nemorali padėtis. Judith Sargentinė. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, priminsiu pasiūlymą, kad e, turėtume gauti daugiau informacijos. Man atrodo, kad tai yra prašymas, klausimas. Jie atsakyta buvo laišku, e, tokiu painiu laišku, kuriame buvo supainiota e, vystimosi bendradarbiavimo politika ir oficialūs bei neoficialūs gražinimo mechanizmai. Jeigu jūs kaip ar jūsų skiriaus vadovas mums atsinčia laišką, kuriame yra sakoma, kad 14,9 milijonai eurų yra leidžiami tam, kad būtų sukurta darbo vietų jaunimui Gambijoje, tai permetate atsakomybę kitiems, tai jau kito komiteto reikalas, o mūsų darbas yra pasirūpinti readmisijos sutarčių parlamentinė kontrolė. Ir mes dabar supratome, kad tą parlamentinę kontrolę vykdyti darosi sunkiau ir sunkiau, nes yra neformalių struktūrų, mes bandome e, rasti e, savo įtakos e, stiprinimo būdų ir norime, kad jūs bendradarbiautumėt. Dėl neformalių struktūrų mes e, e, teikiame tokias parlamentinę kontrolę, nes neformalų susitarimai neleidžia formaliai stebėti, kas vyksta. Ir žinome, kad formaliai negalima tikrinti uh, E, neformalių susitarimų. Neformalus susitarimas nereiškia, kad bus kažkokios tai demokratinės kontrolės gavėjų pusėje. Aš nemanau, kad Afganistano vyriausybė ar Malio vyriausybė ar kas kitas iš to ilgo sąrašo e, turi eiti į savo nacionalinį parlamentą ir pasiaiškinti, kokie žmonės yra gražinami ir kaip su, kas su jais atsitinka. Todėl mes savo ruoštų turime jaustis įpareigoti, kad uh, būtų leista mums parlamente kontrolę vykdyti. Kai jūs sakote, kad vis daugiau ir daugiau valstybių nenori dalyvauti dėrybose dėl oficialių redmisijos sutarčių, manau, kad mums būtų naudinga ir mums, kaip parlamentų vykdančiam kontrolę, būtų naudinga, jeigu jūs e, reikalautumėt tų valstybių pateikti argumentus. Nes vėliau laiško trečiajame puslapyje sakote, kad Europos komisija pasiūlė tokią pat gerą pakriką Dramblio kalo krantui Ganai ir Gambijai. Aš negaliu suprasti, kokiu pagrindu mes negalime su tomis valstybėmis pasirašyti oficialios redmisijos sutarties. Kas priemė tokį sprendimą, kur jis buvo priimtas? Nebeimti, e, nebesimti tolesnių formalių žingsnių, reiti neformaliuoju keliu. Iš mano pozicijos, iš mano kaimyno pozicijos, aš manau, uh, Akivaizdu, kad jūs turite reikalauti tų vyriausybių paaiškinti, kodėl jos nenori oficialaus kelio. Dėl skaičių, aš džiaugiuosi, kad jūs mums juos atsiunčiate, bet šis priedas, kuriame yra sakoma, kiek trečių šalių piliečių iš ES buvo gražinta į pagrindinės trečiasią šalis, neapima tokių šalių kaip Afganistanas, Pakistanas, Marokas, Malis, e, Nigerija ir Dramblio kalo krantas laiške tos valstybės paminėtos. Na, betgi pateikite man viską labai aiškiai. Valstybės, kurios susiduria su didžiausiais politiniais sunkumais, turi būti išvardintos priede. Aiškiai parodykite man, kas dedasi. Nesakykit, kad didžiausios problemas kyla Mauritanijoje ir Indonezijoje. Mesgi žinome, kad ne. Aš pateikiau tik tai vieną pavyzdį iš ilgo sąrašo. Dar porą pastabų pirmininkė ir aš žinau, kad čia laiko trūksta. Etijopija iš šaltinio man prieinamo paaiškėjo. Pirmininkė, leiskit dar porą klausimų. Čia yra mūsų parlamentinės kontrolės klausimas. Visiems tik po dvi minutės duodu, jums keturis. Greitai, greitai klauskit. Etijopija, aš supratau iš savo turimų šaltinių, kad darybose su Etijopija pateiktas e, prašymas iš Europos pusės kad Etijopija priimtų 58 žmonės ir tik tada pradėsime diskutuoti dėl e, visomojo bendradarbiavimo. Mano šaltinis, bet patikime šaltinis, tai pasakė. Man labai įdomus tas faktas, gal galėtumėt pakomentuoti. Čia ir baigsiu, ačiū. Iš tiesų, noriu pasakyti, kad turim ir mes prisimčia tam tikrą atsakomybę. Pone Skrapinė. Dėkui, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, mm, kad galbūt dalį kolegės sunaudoto laiko gražinčiau. Trumpą klausimą turiu. Tie dokumentai, kurie buvo mum atsiusti. Ten sakoma, kad Nigerija yra pagrindinė kilmės šalis nelegalių migrantų. Pateikėte atitinkamus skaičius ir taip pat sakote, kad daugiausia aukų prekybo žmonėmis, ypač moterų ir mergaičių, taip pat yra iš Nigerijos tai norėčiau paklausti, ar negalvojate apie kokias papildomas priemonės, kad būtų kovojama su tais žmonių kontrabandos ir prekybos žmonėmis tinklais, nes turime ne tik išsiaiškinti situaciją, bet ir kažką realaus padaryti, nes yra tinklai, vyksta prekyba žmonėmis ir mes tik tai su pasiekmėmis kovojame, bet ar niekad nebandėte įspręsti problemos ten, kur jinai kyla? prie šaltinio. Dėkui. Noriu padėkoti už pristatymą. Ir gražinimas iš tiesų, e, pritarčiau, jums yra silpniausia grandis mūsų migracijos politikos grandinėje, kas neįkvepia. Dar kartą noriu jums taip pat padėkoti už tai, kad paminėjote, kad e, readmisijos susitarimai yra dalis mūsų dvišalių susitarimų. Aš šiek tiek galbūt prisijungsiu prie to, ką sakė Sofija Intveld. Gana, jeigu paimsime, mes čia esame svarbiausia prekybos partnerė ir didžiausias e, partneris teikiantis lėšas vystimuisi bet mums nepavyksta užmėgsti tinkamų santykių migracijos rytyje su Gana. Tokia situacija turbūt tikrai nėra normali. Ar negalėtume paspausti labiau Ganą, ypač turėdami visas tas priemonės, kurias galime panaudoti? Ar, ar negalėtume kaip nors labiau paspausti tokias šalis? Toliau tie formalūs susitarimai, pavyzdžiui, su Pakistanu, kai mes laikėmės, lankėmės šiemet Graikijos e, salose, buvau nustebęs, kad labai daug Pakistanų migrantų jau buvo gavę neigiamus sprendimus, bet tebe buvo Graikijos salose, nes jų nebuvo galima parsiųsti nei į Turkiją, nei į Pakistaną, nors turime formalų oficialų redmisijos sustarimą su Pakistanu. Tai kaip tą problemą galime spręsti ir kodėl tokia yra situacija? Ir dar vienas klausimas, kuris galbūt išeina iš mūsų šio, po, šio posėdžio rėmų. Ko reiktų dar iš Europos, kad viskas vyktų sklandžiau? Galbūt e, dar norėčiau paklausti, ar gražinimo direktyvos peržiūra e, čia kiek nors jum padės. Dabar dar duosime mm, žodį dviem delegacijos į Maroką ir Tunisą nariams. Pirmiausia, ponia Khadidža Zijani iš Maroko e, parlamento pilietinių teisių komiteto. Tai jums, gerbiama prelegentė, dvi minutės skiriame.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 Shukran, Mrs. Ziani, um, and we get the translation now. Dabar gausime vertimą. Taigi žodis vertėjui. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti uh, šiam komitetui už tai, kad, galėčiau, kad galiu pasisakyti šią tokią uh, svarbia tema. Migracija tai yra ir socialinis, ir ekonominis, ir kultūrinis dalykas. Migrantų srautai iš Afrikos ir artimųjų rytų plūsta į Europą ir čia trejopai galime spręsti jų problemas. Pirmiausia, tai yra socialinių klausimų sprendimas. Ir čia galėtume e, pasinaudoti tvaraus vystimosi projektais Marokė. Toliau. Marokas e, legalizavo 23 tūkstančius nelegalių migrantų ir sudarė jam galimybę pasinaudoti tiek būsto, tiek e, švietimo, tiek sveikatos apsaugos sistemomis. Ir tai rodo e, Maroko dalyvavimą šiuose procesuose, remiantis jungtinių tautų e, rekomendacijomis. Marokas taip pat kovoja su nelegale migracija. Ir čia uh, E, Marokas elgesi kaip žandaras, kuris saugo Europos sienas nuo nelegalių migrantų. Ir čia mes užkirtoma kelią 53 tūkstančiam atvejų, 53 e, tūkstančiam nelegalių migrantų, kurie bandė patekti į Ispaniją. Taip pat kovojame su nelegaliais migrantų, migrantus gabenančiais tinklais. Ir mm, su Afrikos valstybėmis reikia mm, bendradarbiauti principu, kuris užtikrintų naudą abiem pusėm, tiek ES, tiek Afrikos valstybėm ieškoti sprendimų, kaip užkirsti kelią nelegaliai migracijai, taip pat ir viduržėmio jūros regione ir užtikrinti saugumą šioje jūroje. E, dėkoju. Dabar Tuniso parlamento atstovas ponas Kalifa. Jum irgi dvi minutės. E, ponas Kalifa nekalbės, tai dabar steikime vėl žodį ponui Mordiu, kad jis galėtų atsakyti į tuos visus klausimus, kurie buvo pateikti. Atsiprašau kolegų, kurie atsakingi už kitą mūsų darbo tvarkės klausimą, kad mes šiek tiek vėluojame. Taigi, ponas Mordiu. Pradėkime nuo principinių dalykų, ir nuo to, kokią politiką mes vykdome. Kai tik įmanoma, komisija visat pasisako už readmisijos susitarimą. Ir tas readmisijos susitarimas tikrinamas e, laikantis visų antro straipsnio procedūrų. bet ne visuomet randame tų tinkamų priemonių, kad mūsų šalis partnerės susitartų, sutiktų su readmisijos susitarimais. Pavyzdžiui, kartais diaspora atitinkamos šalies parlamente turi e, stiprų vaidmenį ir ne visuomet ES vardu galima pateikti tą konsoliduotą pasiūlymą, kuris šaliai partneriai būtų patrauklus. Mes Home generalinėme direktorate bandame tą tokį mm, legalios migracijos patrauklų sprendimą pasiūlyti. Tas yra visuomet mūsų prioritetas. O kai nepavyksta to formalaus readmisijos sustarimo susidaryti, sudaryti, tai noriu pasakyti, kad Kotonų konvencijos 13 straipsnėje yra teisiškai saistantis susitarimai. Dėl readmisijos. O kai nėra tų teisiškai saistančių nuostatų, tai galbūt čia pateiksime tokį pavyzdį, kokios tai yra nuostatos. Tai ten yra, pavyzdžiui, kalbame apie tai, kiek užtruks e, identifikuoti asmenį, suorganizuoti jo gražinimą, ne komerciniais skrydžiais, o čarteriniais skrydžiais, kokie yra identifikavimo mechanizmai ir taip toliau. Visi šie dalykai nėra teisiškai privalomi ir išplaukia iš kotonų susitarimo 13 straipsnio. Ir viskas priklauso tik nuo šalies partnerės noro su mumis bendradarbiauti. Bet jei jaučiame, kad, jei jaučiate, kad neturite pakankamai informacijos apie tos neformalius susitarimų, susitarimus, tai skirkime tam laiko. Galime susitikti ir apsvarstyti šiuos dalykus, mes esame pasirengę jum bet kada visą reikalingą informaciją apie tai pateikti. O dabar tie konkretesni klausimai, ponė Holmeier. Mm, noriu jums pasakyti, kad mes visuomet pasisakome už savanoriško gražinimo metodą. Ir čia siūlome tuos mini reintegravimosi paketus su migracijos tarnyba, mm, kuri tuos paketus ir sudaro, nes žmogus gali grįžti oriai, turi lėšų mm, grįžimui ir reintegravimui į tą bendruomenę, iš kurios atvyko ir tai yra tam tikra parama ir tai bendruomeniai. Pavyzdžiui, kalbant apie Etijopiją, tai yra priemonė 25 e, milijonai eurų e, tam tvariam ir oriam gražinimui, su Mali, su tokia yra programa, su Bangladešu, Pakistanu, Afganistanu yra 90 milijonų eurų programa, e, kuri leidžia žmonėm grįžti namo ir jie gauna tam tikrą paramą. Ir uh, tie projektai uh, Taip pat kai kurie iš jų yra stebimi tarptautinės migracijos organizacijos, taigi žinome, kas vyksta. Jūs klausėte, kokios problemos yra sudarant readmisijos susitarimus su Tunisu ir Maroku. Tai pagrindinė kliūtis yra trečių šalių piliečių nuostata, nes to šalis turi sutikti priimti žmonės, kurie išvyko iš jų teritorijos, nors jie nėra tos šalies piliečiai, nors jie nėra Tuniso ir Maroko piliečiai. Bet kadangi išvyko iš Tuniso ir Maroko, tai e, mes norime, kad Tunisas ir Marokas sutiktų juos atgal priimti. Taigi čia yra pagrindinė problema. O poniai Intvelt, noriu pasakyti, kad iš tiesų turėtume pagalvoti, kaip tuos uh, Um, sudaryti, kaip pasiekti, kad būtų pasirašyti tie e, susitarimai. Tai čia galbūt teisingumo ir vidaus reikalų ministrai turėtų pagalvoti, ką čia būtų galima padaryti ir pasižiūrėti, e, kokius svertus mes turime. Nes, kažin, ar jūs, pavyzdžiui, sutiktumėt, jeigu mes sakytume, kad jei nesutiks uh, valstybę partnerę pasirašyti redmisijos sustarimų, tai neskirsime jokių lėšų vystimuisi. Turbūt nenorit, kad taip kategoriškai elgtumėmės. E, bet čia galėtume pagalvoti apie, pavyzdžiui, sakysim, tai kad e, diplomatams, aukštesnio rango diplomatams nereikia, mes nereikalaujame vizų jiems ir taip toliau, tai galbūt galėtume uh, kažkokiais pozityviais skatinamaisiais, skatinamiosiomis priemonėmis siekti, kad partneriai, šalis partnerės sutiktų tokius readmisijos susitarimus sus, sudaryti. Afganistanas 30 procentų migrantų yra iš Afganistano, kai valstybės narės E, aiškinasi, ar suteikti prieglopstį afganistaniečiams, tai žiūri, iš kurių regionų jie atvykę, nes vieni e, Afganistano regionai turi daug stabilesnę, geresnę situaciją negu kiti. Nežinau nei vieno atvejo, kai ilgai gyvenęs Europos Sąjungoje afganistanietis turintis šeimą būtų buvęs gražintas į Afganistaną. Ir kolegų klausiau, niekas tokiu atveju nežino. Kalbant apie tos ilgai gyvenusius e, Europoje žmonės, kurie buvo gražinti, tai tik mm, yra tokie žmonės, kurie užsiemė nusikalstamą veiką ir kurie, kuriem buvo paskelbti e, nuteis, nuosprendžiai e, teismų ponia Bjork, dėl mm, priedo mm, klausėte. Turime išsamius statistinius duomenis apie visas šalis, tai galbūt tiesiog tas priedas neatsisiuntė. Tai iš tiesų tos duomenys bet kada galime pateikti. Uh kai kalbame apie tai, kokių valstybių piliečių sunkiausia gražinti ar ilgiausia užtrunka. Dėl Etijopijos nežinau, kas, iš kur jūs gavote kad, tokią informaciją, kad buvo pasakyta, kad um, jei nebus gražinti 58 migrantai, tai nebus teikiama jokia mokymo, e, vystimosi pagalba. Tikrai negirdėjau tokio dalyko. Prekyba žmonėmis. Šis aspektas yra labai svarbus. Mes bendradarbiaujame su šalim partneriam, paimkim, pavyzdžiui, Nigeriją, turime bendradarbiavimo platformą skirtą kovai su žmonių, su migrantų Mm, kontrabandą ir veikia tos bendros tyrimo komandos, e, teisės saugos tarnybos bendradarbiauja, keičiasi informacija ir jau tuos prekiautojus mm, žmonėmis mm, jau iš tiesų toje srityje, kovojant su tais prekiautojais, yra pasiekę pažangos. Ir aišku, čia turime ir toliau dirbti ir daug daugiau padaryti. O apie tai, kaip bendradarbiavame su partneriais, tai noriu pasakyti, kad naudojamės uh, visomis įmanomomis priemonėmis pagal tarptautinę teisę, jei trečios šalies pilietis neteisėtai atvyko į trečią šalį, į kitą šalį ir neturi pagrindo gauti prieglopšti, tai jis turi būti gražintas, laikantis uh, to neišstumimo, non-reformant principo. Jei paimtume Pakistaną, tai matome, kad yra labai daug praktinių kliučių neleidžiančių efektyviai įgyvendinti readmisijos susitarimų. Kartais mūsų įstatymai e, numato, kiek laiko asmuo gali praleisti iki jo dokumentai e, turi būti sutvarkyti, tai kartais specialiai vilkinamos tam tikros procedūros, e, Tai jei mes norime efektyviau valdyti migrantų srautus ir užtikrinti didesnį apsaugą mm, ir naudoti tam teisinės priemonės, tai turime daug daugiau ką nuveikti gražinimo politikos rytyje ir ES tikrai dar čia yra ką daryti. Ir vienas pavyzdys būtų, Mm, tai, kad reikia daug efektyvesnių prieglopščio procedūrų ir sieti tą prieglopščio ir gražinimo, mm, abu šios procesus sieti. Tai tiek galėčiau pasakyti, bet, bet kada esu pasirengęs daugiau jum informacijos ir konkretesnės informacijos pateikti. Žinau, Sofija, kad tu nori uh, dar paklausti, bet mes labai viršėjame laiką. Readmisijos susitarimai iš tiesų yra labai kontroversiška e, sritis. E, taip daugėja tų neformalių, neoficialių susitarimų ir iš tiesų pažeidžiami mm, teisiniai dalykai, dėl ko atsiprašau. Bet taip manau, Sofi bet labai trumpai. Žinau, kad tavęs nesustabdysiu. Mane labai neramina tai, kad neatsakoma į svarbiausius klausimus. Kalbame apie parlamento tikrinimą. Koks čia tikrinimas? Aš daug gerų klausimų pateikiau, bet į vieną klausimą neatsakėte, kaip garantuojate ir užtikrinate, kad laikomasi žmogaus teisių apsaugos reikalavimų. Jei pasižiūrėtume į sąrašą šalių, kuris čia yra, tai nei sekundės nemanau, kad ES neturi jokių svertų įtikinti tas valstybės, kad jos galėtų susi, sudaryti teisinius formalius readmisijos sustarimus. Prašom, atsakykite į tą klausimą. Labai aiškiai norėčiau pasakyti, kad bet koks sugražinimas, kuris vyksta pagal priemonę ar neformalų bendradarbiavimą, kaip ir kito bet kokio sugažinimo atveju yra taikomos visos teisinės priemonės, yra apeliacijos saugiklis ir taip pat yra non-refoulement principo yra laikomasi, kaip yra numatyta sugražinimų direktyvoje. Kiekvienu sugražinimo atveju galima teikti apeliaciją pagal valstybės narės įstatymus ir valstybės narės, kurios vykdo ir priima tokius sprendimus dėl sugražinimų, yra atskaitingos už tai pagal tuos įprastinius teisinius e, kelius ir teisinę praktiką. Atsiprašau, jeigu trumpai to nesugebėjau e, atsakyti, tikiuosi, kad dabar pavyko. Aš dar norėčiau paminėti kad nėra keičiamos mūsų prerogatyvos. Savo laiške aš sakiau, kad visuomet jūs puikiai na, uždavėte savo klausimus ir dėl tos neformalios priežiūros ir įvairių šalių pozicija buvo minima. Neturime laiko iš naujo prie to grįžti, bet aš norėčiau pasakyti, kad nuo to susitikimo rugsėjo mėnesį iki dabar mūsų priežiūros e, funkcija nebuvo atimta, bet tikimės kito susitikimo, slapto susitikimo, matyt, jį surenksime. Ne, tai nėra pakeitimas. Ne, mes su koordinatoriais galėsime apie tai pasikalbėti, bet aš tiesiog norėčiau pasinaudoti pasiūlymu, norėčiau, kad tas bendravimas ir toliau vyktų, atsižvelgiant į tas prerogatyvas, kurių mes norime. Ir aš norėčiau, kad nariai turėtų teisę užduoti klausimus komisijai ir aš norėčiau, kad tai toliau tęstusi. Taigi dėkoju kolegos už labai griežtus ir aktualius klausimus. Ir tikrai nėra keičiamos mūsų prerogatyvos, tai labai aiškiai, aiškiai ir aš pasakiau. Taigi dėkoju už pasisakymą šiandieną, dėkoju komisijai labai tai vertiname ir mes toliau tą darysime ir mes puikiai žinome, kokios yra spragos, bet norėčiau Jums tikrai labai padėkoti už pristatymą. Kolegos, Pone Gal dabar perims pirmininkavimą. Ačiū. Uh, uh, Kągi uh, uh, have... kolegos, yra dar du darbo tvarkės klausimai iki 6 valandos balsavimo ir turime paskubėti. Kitas darbo tvarkės klausimas yra centralizuotos sistemos valstybių narių identifikavimui, kurie turi nu, informacijos apie nuteisimus apie trečių šalių piliečius, kad būtų papildyta Europinė baudžiamų įrašų informacinė sistema. Pasiūlymas buvo pateiktas dėl direktyvo 16 metais, Lybė patvirtino savo įgaliojimus 29 dieną 16 metais, pranešėjas tuomet buvo ponas Kirchopas, bet po diskusijų taryboje atrodo panašu, kad reikia pareikalauti, kad komisija pateiktų papildomą aktą, kaip būtų galima sukurti centralizuotą piršton spaudų sistemą. Taigi, ponia Daltonai, nedėlstama, suteikiu jums žodį, neatsiprašau jo, ja, jis yra, jis yra salėje, puiku. Neteisinga informacija buvo surašyta. Kągi, ponia Daltonai, prašau. Ačiū. Man pavyko atvykti visgi. Pabandysiu trumpai, kiek įmanoma trumpiau pristatyti situaciją. Dabar yra galimybė pagerinti informacijos mainus tarp valstybių narių kovojant su uh, nusikalstamumu apskritai ir kovojant su terorizmu, tam, kad veiksmingai būtų keičiamas informacija apie nusikalst, ankstesnės nusikalstamas veikas. Labai svarbu išsaugoti pas, visuomenės pasitikėjimą, kalbant apie žmonių judėjimą ES ir pasitikėti, pas, padidinti pasitikėjimą ir abipusį teismų bendradarbiavimą ir teismų sprendimų pripažinimą. Taip pat e, čia yra lygybė, lygybės principas taikomas ir valstybių narių piliečiams ir trečių šalių piliečiams. Uh, Taigi, kalbant apie šios pasiūlymus, man netrodo, kad tas pasiūlymas, kurį pateikė komisija, reikalauja esminių pokyčių, kadangi turime įgaliojimus atitinkamai direktyvai, kur kalbama apie kontroversiškiausius klausimus, taigi aš nemanau, kad reiktų iš naujo pradėti tuos politinius klausimus svarstyti dabar. Ir šis komisijos pasiūlymas, juo bandoma papildyti ECRIS direktyvą, sukuriant centralizuotą domenų bazę, pagal kurią valstybės narės galėtų surasti uh, nusikalstamas veikas apie trečių šalių pilie, piliečius gyvenančius ES. Kadangi buvo jau ir taip vilkinama, aš būčiau linkęs dirbti ties šiuo klausimu, kuo galima greičiau, tačiau aišku, nesumenkinant pranešimo kokybės. Aš laikausi požiūrio, kad reikia reglamentą suderinti su parlamento įgaliojimais dėl ekris direktyvos, nes dėl tų dviejų klausimų taryboje bus deramasi paraleliai. Tačiau yra dvi sritys, kurios yra aktualios ir apie kurias kalbu pranešimo projekte. Pirmiausia, labai svarbu išplėsti pamatinių patikrinimų apriepti, kalbant apie pažeidžiamus asmenis, ne vien tik tai vaikus, kadangi mes tą darėme anksčiau ir direktyvos atveju, valstybės narės turi pasitikėti visais asmenimis, kurie dirba vaikų priežiūros, švietimo, panašių rūpybos profesijų, profesijų srityje, taip pat turi būti aiškus įsipareigojimas valstybėms narėms įvesti dvišalę informaciją apie nuteistus asmenys gyvenančius ES teritorijoje, kurie yra įvesti į nacionalinės e, nusikalstamų veikų įrašų sistemas, nes tokia informacija yra tik tai gera tuo atveju, jeigu yra įvedama į, cent, į duomenų bazę. Taip pat yra numatytos panašios prievolės ir direktyvoje. Taip pat aš įtraukiau tam tikrus paaiškinimus dėl duomenų apsaugos ir aiškiai darau nuorodą į tai, kad reikalingi mokymai šioje srityje, taip pat, kad reikalinga apsaugoti nekaltumo prezumciją ir teisę į sąžiningą teismą. Aš manau, kad ir labai svarbu kalbant apie tai, kad ekris šalių nacionalinės sistemos nėra kokios tai žvalgybinės informacijos sistemos ir čia iškart yra pateikiama visapusiška informacija. Taigi aš manau, kad negalime čia užkisti kelio teismų procedūroms arba bendram diskriminavimo draudimui. Toliau aš bandžiau užtikrinti, kad teisė gauti prieigą prie tos domenų bazės būtų užtikrinama šis sažiningimo principu ir kad išbraukimai būtų irgi uh, atliekami, ko galima greičiau. Aš manau, kad kalbant apie šią duomenų bazę, labai svarbu pasirūpinti, kad ji būtų ko galima funkcionalesnė ir dėl to numatau galimybę veido vaizdus įtraukti į tą sistemą, veido nuotraukas įtraukti į sistemą, jeigu valstybės narės turi tokią informaciją ir kai ta sistema pradės veikti. Kalbant apie prieigą prie tos sistemos nacionalinėms agentūroms, kurios vykdo savo užduotis e, pasienio ir sienų, pakrančių ir sienų agentūra čia yra įtraukta, kaip ir direktyvoje, kalbant apie dvigubos pilietybės asmenis, taigi mes su kolegomis, kurie dirbo ties direktyva, apie tai kalbėjomės ir dabar analizuoja visą tai ir valstybės narės ir aš turiu klausimų dėl to, ar vertinga būtų įtraukti dvigubą pilietybę turinčius ES piliečius, kokia, kokį sprendimą be priimtumėme, labai svarbu, kad būtų tinkamai ES piliečių, trečių šalių piliečių kriminaliniai įrašai, būdžiame įrašai įtraukti, kad nebūtų sukurtas e, nesa, nevienodas traktavimas ar nebūtų kalbama apie kelis ES piliečių tipus. Taigi, mielai išklausyčiau kolegų detaliau prieš priimant sprendimą. Bet kurie klausimai susijęs su potencialiu nusikaltimų sąrašu ir laikymo laikotarpiu, viskas čia priklauso nuo nacionalinių teis, teisinių sistemų, aš apie tai čia nekalbu. Ir Galbūt kai kurie norėjo, kad viskas būtų kitaip, tačiau ES nėra suderintos e, baudžiamosios teisės ir e, nėra bendrų tų bausmių nuobaudų sąrašo, nusikaltimų sąrašo. Taigi aš e, tikiuosi, kad bus apsvarstytas mano pranešimo projektas, mielai išklausyčiau šiandien pranešėjų ir kolegų. Ačiū. Ačiū, ponė Daltonai. Yra trys kolegos, kurie nori pasisakyti. Ponas Dojon. De Jong. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už įžanginį pristatymą. Iš principo tai, kad yra centralizuota nuteistų trečių šalių piliečių sistema, turi savų privalumų. Tačiau norėčiau išsakyti ir kritinių pastabų dėl komisijos pasiūlymo, apie kuriuos nekalba bent jau kol kas pranešėjas. Vienas iš tų, viena iš kitų kritinių pastabų buvo jo paminėta, tai yra trečias straipsnio, trečias straipsnio G apibrieštis, kas yra trečios šalies pilietis. Jūs Turime ES piliečių sistemą, kai valstybės narys gali užduoti klausimus viena kitą ir taip pat turime sistemą trečių šalių piliečių atžvilgių. Tai yra centralizuota sistema, nes mes tokios sistemos norime, kaip teigiama komisijos pasiūlyme. Tačiau nematau priežasčių, kodėl reiktų čia diskriminuoti trečių šalių piliečius, kurie taip pat yra ES piliečiai ir turi dvigubą pasą. Yra jie ir ES piliečiai. Tai yra labai jautrios diskusijos politinė prasme Ir aš pasiūlysiu pakeitimą, kad G punkte būtų išimti, iš to punkto būtų išimti tie asmenys, kurie turi ir ES pilietybę. Aš nematau, kodėl reiktų palikti tą punktą. Penktas straipsnis. Kiekvieno nuteisto trečios šalies piliečio atveju nuteisimas reiškia nuo mažos baudos iki įkalinimo bausmės. Ir aš manau, kad čia reiktų numatyti tokią sistemą tų nusikaltimų atveju, kurie gali būti laikomi rimtais nusikaltimais ir yra įtraukti į tą sistemą. Tai yra nusikaltimai, kur yra e, taikoma laisvės apribojimo bausmė, įkalinimo bausmė. Bet ne visų nusikaltimų atveju. Aišku, viskas priklauso nuo to, kiek norime apsunkinti ir perpildyti tą sistemą. Tačiau toliau vaizdo, e, veido nuotraukos Aš prisimenu tas dienas, kai pirštų ant spaudai mūsų manimų buvo jautri informacija, bet mums reikėjo pirštų ant spaudų, nes tada unikalių būdų galima identifikuoti asmenį. Dabar sakome, kad pirštų ant spaudų nepakanka, reikia nuotraukų, veido nuotraukų. Tai kur yra ta riba? Tai man čia irgi nelabai aišku. Toliau. Septintame straipsnėje, pirmame punkte, kalbama apie prašymas grindžiamas baudžiamojo proceso pagrindu arba kitam tikslui, pavyzdžiui, atsižvelgiant tarptautinę teisę, tai reiškia kalba eina apie viską. Bet kokios tarptautinės teisės nuostos pagrindų gali būti kažkas įtraukiama į tą sistemą. Tai čia reikia aiškiau apibriežti tikslą. Toliau Europolas, Eurojustas, aš norėčiau uh, pranešėjo paaiškinimų dėl to, kodėl yra būtina toms institucijoms gauti prieigą tiesioginę prie tos sistemos ir taip pat, kodėl jis nori išplėsti apriepti ir įtraukti sienų ir pakrančių apsaugos tarnybą. Ir dar vienas klausimas dėl dešimto straipsnio. Panašu, kad mes sakome, kad visa tai gyvendinimo yra aktai ir visi elementai, kurie, kuriuos išvardė komisija, yra įgyvendinimo aktai ir aš manau, kad čia vis dėlto gal reiktų pasirinkti deleguotųjų aktų. Ponas Albrecht. Ačiū. Norėčiau aš irgi pritarti tam, kad apskritai tokia sistema yra prasminga, tačiau norėčiau paminėti kelis dalykus, kuriuos minėjo ponas Dejong. Dėl apriepties aš visiškai norėčiau pabrėžti tai, ką ir jis sakė, ir man atrodo, kad primdami reglamentą, kur diskriminuojami ES piliečiai, kurie tai, turi ir kitos šalies pasą, ne ES šalies pasą, tai nėra ne tik politiškai neteisinga, bet nelegalu ir mes negalime to palikti teisės akte. Turime visą tai išimti ir mes tam tikslui pasiūlysime pakeitimą pagal sutartis, aš nelabai suprantu, kaip tą įmanoma netgi padaryti ir kaip komisija galėjo tokį pasiūlymą pateikti apskritai. Nepažįstama sutarčių. Dėl e, veido nuotraukų aš pritariu tam, kad mes e, laikomės tos nuomonės, kad direktyvoje užtektų ir pirštų ant spaudų. Jeigu jie yra minimi direktyvoje, tai čia užtektų ir reglamente, tik tai pirštų ant spaudų nereiktų uh, įtraukti kitų biometrinių duomenų, nes pirštų ant spaudų čia pakaktų. Ir man atrodo, kad daugiau čia ir nieko nereiktų įtraukti, tai dėl to aš irgi nepritarčiau tam, kad veido nuotraukos būtų traukiamos, nors aišku, aš suprantu, kokio požiūrio laikosi pranešėjas. Jis bando bent kažkiek apriboti apriepti pasiūlyme, tačiau nemanau, kad reiktų traukti veido nuotraukas. Toliau yra ir tokių smulkesnių klausimų, dėl kurių nesu šimtų procentų įsitikinęs, būtent ar Frontexui tikrai reiktų gauti prieigą prie tų duomenų, ar jie yra tikrai teisės saugos institucija. Yra kitų mm, dar klausimų, bet mes apie tai pasikalbėsime ir laukiu bendradarbiavimo dėl kompromisų. Ačiū. Dėkoju, Sofintvėl. Yes, uh... Labai ačiū, Angelika. Uh, E, yra Aldis šešėlinė pranešėja, bet ji paprašė, kad aš e, vietoj jos pakalbėčiau, nes ji negalėjo ateiti. Dėl trečio straipsnio aš turiu komentarų, e, nes jie atitinka su to, ką prieš mane kalbėjusi žmonės pasakė. Antras dalykas, Europos komisija išinamame rašte sako, kad šio pasiūlymo viena iš paskatų yra išspręsti saugumo klausimus ir suformuluoti aiškę politinę poziciją dėl veiksmingo keitimosi duomenimis po teroristinių išpolių Europoje. Nei dabartinių ekris vertinimas, nei analitiniai e, dokumentai e, dėl ekris e, TCN, kurie buvo paskelbti vietoj įprastinio poveikio vertinimo, mums informa... Nesu... jie nesuteikia mums informacijos apie decentralizuotą ekri papildomą vertę. Ar kai dar nepasako, kaip ekris TCN prisidėtų prie kovos su terorizmu fra pateikti klausimai paaiškinti iškinamam rašte, tačiau jie ne visi išspręsti, viskas palikta ES valstybių narių diskrecijai. Pavyzdžiui, e, migracijos ir prieglošio srityje gali būti padaryta žala. Kokia ta žala būtų neaišku, arba kaip bus su, su trečių šalių piliečių vaikais. Pone Milinar pateiks pakeitimų, kurie bus susiję su ES ir ne ES piliečių pagrindinių teisų apsauga ir e, bus tengiamasi nepakengti saugumo lygiui pasiūlytam pasiūlyme. Ir du klausimus aš pati pateiksiu. Prisipažįstu, aš pranešimo neskaičiau. Tas tas klausimas buvo keliamas, kai aptarinėjome Schengeno informacijos sistemą. Jie kalba apie trečiųjų šalių piliečių teistumą trečiosiuose šalyse. Kaip atskirsime nusikaltimus, kurie ir pas mus yra traktuojami kaip nusikaltimai, ir pažeidimus, kurie yra nulemti politinių motyvų? ar pripažinsime politinius pažeidimus, įvertintus kaip nusikaltimus e, jų teismo sistemoje, e, kaip baustinus ir pas mus. Aš pati šiandien pateikiau klausimą parlamentinį dėl to, kad Olandijos administracija, vakar žiniasklaida apie tai rašė, iš esmės nepasinaudoja pasau, pasuose esančių duomen, piršto atspaudų. Oro uostose Olandijos nėra įrangos, kuri leistų patikrinti pirštų anspaudus pasuose. Aš prisimenu, koks didelis triukšmas buvo sukeltas. E, buvo sakoma, kad pasaulis sugrius, jeigu mes neprimsim įstatymo dėl pirštų anspaudų. spaudų O čia Niderlandai net nepasinaudoja. Nenustepčiau, jeigu ir kitose valstybėse nėra tos piršto ant spaudų tikrinimo sistemos. Jeigu ji net nenaudojama, tai ką mes siūlome tolesnius žingsnius? Ar nereikia pirmiau patikrinti, kad tai, kas buvo priimta prieš dešimt metų, būtų įgyvendinta prieš pernant prie naujų priemonių, kurios labai brangiai tarp kitų kainuoja? Ačiū, ponia Šakė. Šakė, atsiprašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Kalbėsiu EPP vardu. Iš esmės sutinku su komisijos pasiūlymais, norėčiau priminti čia esantiems kolegoms, kad EPP buvo vienintelė frakcija kovojusi už centralizuotą pagalbą. Dabar tai tapo daugumos nuomonė. Frontex ekris TCN vos nesudėtinė dalimi tapo. Turiu klausimą komisijos atstovams. Kokia Europos komisijos pozicija trečiųjų šalių piliečių, kurie arba turi ES valstybės pilietybę arba gyvenimą leidimą atžvilgių? Mano nuomonė, ta sistema turėtų būti išplėsta apimant trečiųjų šalių piliečius, kurie čia atvyksta čia kaip turistai ir turime atskirti turistus ir imigrantus padaržius nusikaltimus. Nekartosiu kitų kolegų pakeltų, iškeltų techninių aspektų. Gal komisija galėtų atsakyti per porą minučių, neilgiau prašyčiau. Labai ačiū. Aš noriu pasakyti, kad Europos komisija džiaugiasi Europos komisijos e, parlamento ir ypač jūsų komiteto parama šiam pasiūlymui. Jis dabar jau pasiekė galutinį etapą taryboje. Mūsų nuomonė tai yra labai svarbu, tai yra naudinga ir tokiu būdu bus užpildyta spraga susidariusi nuo pat pradžios. Mes manome, kad centralizuotoje sistemoje tos spragos nebeliks. Kolegų paminėtos e, problemos dėl veiz, veiz, veido nuotraukos arba techninės problemos dėl pirštų ant spaudų, dėl menų apsaugas susijusių pirštų ant spaudų saugojimu papildomi e, motyvai, pavyzdžiui, vaikų apsauga. Visi tie klausimai dabar taryboje svarstomi, todėl aš net nežinau, ar mes čia galėsime aptarti visas detalės. Norėčiau tik pridurti, kad mes norime, kad ši priemonė būtų veiksminga ir papildytų dabartinę ekris sistemą, nes ji yra decentralizuota. Ši sistema turėtų mums leisti labai greitai išsiaiškinti, kurioje valstybėje narė yra kaupiama informacija apie nusikaltimą. Nereikės e, trečiųjų šalių ar piliečių arba piliečių neturin, žmonių neturinčių pilietybės duomenų ieškoti e, kitose sistemose. Pirminė ekris sistema leidžia duomenus sukauptus naudoti kitiems tikslams negu nusikalstamas tyrimas nusikaltimo tyrimas. E, tokie pasiūlymai netrodo labai pagristi, nes tokių nuostatų teisės aktuose jau yra. Jeigu ekris e, pagal nacionalinę teisę negali būti taikoma, tai ir ekris C negalės būti pritaikyta. Dėl žmonių turinčių dvigubą pilietybę, ES piliečių, turinčių ir trečiosios šalies e, pilietybę atvejais. Būtent apie tai dabar yra labai aktyviai diskutuojama taryboje, turbūt visi žino, kad diskriminacijos grėsmė egzistuoja į tą klausimą reikia atsižvelgti, bet kol kas aš negaliu Jums pasakyti, koks bus sprendimas taryboje. Mes visiškai pritarėme Jūsų išreikštam susirūpinimui, kad neturi būti sutarčių pažeidimų. Tai yra savaime suprantama. Neturėtų būti ES piliečiai teisiškai diskriminuojami. Mes pritarėme parama, paramai, šilčiau džiaugiamės paramai E, dėl e, veido nuotraukos, kurios yra kaupiamos pagal nacionalinius teisės aktus, Europos komisija pirminėme pasiūlyme apie tai kalba. Taip pat tam tikrą dalimi pritarėme jūsų abejonėms dėl Frontexo kaip dar vienos agentūros įtraukimo. Sakoma, kad tai turėtų būti susijęta su ECRISTCN. Mes norime, kad Europol ir EPPL būtų įtraukti į sistemą nepaliekant teisės įtraukti duomenis, bet išlaikant sąsąją, nes iš tiesų e, iškeltas labai aiškus e, tikslas e, padėti įgyveninti įstatymus ir užtikrinti teismų tyrimą. Na ir galiausiai poveikio vertinimas, apie kurį kalbėjo ponė Intvelt. E, jis buvo atliktas pirminiam e, direktyvos variantui e, todėl siūlomas reglamentas buvo labai detalus ir buvo patiktas labai išsamus aiškinamasis raštas, kurį mes pateikėme tarybai. Ir aš tikiuosi, kad jūs gavote tą informaciją parlamente. E, tie visi klausimai buvo išaiškinti greta pirminio poveikio vertinimo. Ir mes labai lauksime jūsų išvadų per artėjančius trialogus. Kitas klausimas vėl bus aptartas. Ponai Daltonai žodį. Labai ačiū. Ačiū visiems kolegoms už pasisakymus. Pirmas dalykas, kurį aš norėjau apie visą tai pasakyti, yra tas, kad Ši sistema e, sureaguoja tik tai, kai yra atliekama paieška ir iš karto jūs busite nukreipiamas į tą valstybę narę, kurioje ta informacija buvo įvesta. Taigi, a, iš esmės, e, e, papildomos jokios informacijos negausite dėl konkrečių dalykų, dėl piliečių turinčių, žmonių turinčių dvi pilietybės. Aš savo pranešime nieko apie tai nesakiau, nes norėjau suprasti, ką mano kolegos, nes aš asmeniškai pritariu didžiai daliai to, ką ypač sakė, apie ką ypač kalbėjo ponas Olbrecht ir Denis. Man e, atrodo, kad e, gali iškilti nemažai problemų, jeigu įtrauksime e, dvigubą pilietybę turinčių žmonės, nes e, labai daug ES piliečių bus su tuo susiję ir e, mm, Vis tik tai čia gali būti e, ir juridinė spraga. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad vienas pilietis yra padaręs nusikaltimą ES ir e, kai jis buvo sulaikytas, pateikė savo trečiosios šalies piliečio pasą. Ir tada tas žmogus gali būti neįtrauktas į ES e, informacinės sistemas. Ir dėl tos priežasties norėjau pirmiausia išklausyti, ką komitetas mano tuo klausimu. Taip pat nepamirškime, kad taryba atrodo eina žymiai toliau ir net ketina siūlyti, kad dvigubą pilietybę turintys žmonės, tik turintys vieną iš ES, kur, tik, kurių viena iš pilietybių yra ES pilietybė, galės būti įtraukti į tą sistemą. Labai dėkoju kolegoms už visas nuomonės, aš manau, kad tokiu būdu mes dabar supratome, kuria kryptimi reikia eiti komitetui. Dėl teistumo. Taip neįtraukiame slengščio, nes slengstis e, ne visada tiksliai atspindi valstybių narių registrų duomenis. E, ir čia reikės e, daug ką paaiškinti. Tai reikš tik tai e, atikties paiešką sistemoje. Jūs neturėsite kreiptis į valstybę narę, kad išsiaiškintumėte, e, kas, su kuo susijęma ta informacija, kurios gavote. Dėl veido atpažinimo aš suprantu, apie ką jūs kalbėjote, bet būtent dėl to mes ir norime apsiriboti tomis valstybėmis narėmis, kurios turi aiškę sistemas. Jeigu valstybės narės turi geras sistemas, tai kodėlgi nereikėtų jų pasinaudoti. Kalbu apie techninės galimybės ir galvoju apie tai, kad e, tie žmonės turėtų būti identifikuoti teisingai. Nenorime, kad pasinaudojant piršto atspaudų ar veidų atpažinimo sistemą žmonės būtų neteisingai identifikuoti. Grįžtų prie Sofijų klausimo dėl trečiųjų šalių piliečių. Uh, Tai yra pasakytina tik apie tuos nusikaltimus, kurie yra padaryti ES. Taigi nebus e, pažeidimų e, politinio pobūdžio, pavyzdžiui, padarytų trečioje šalyje e, mes kalbėsime tik apie tos nusikaltimus, kuriuos trečių šalių piliečiai padarys pačiu Europos Sąjungoje. Dėl Europolo. Mano pasirinktas požiūris į Europolą šiame pranešime ir jo galimybę keisti su trečiųjų šalių ir tarptautinių organizacijų agentūromis leis tik tai jam geriau dirbti ir atlikti bendrus tyrimus veiksmingai. Aš pats turiu daug galimų scenarijų galvoje. Pats Europolas nemažai man jų pateikė, paaiškindamas, kodėl ta informacija jam būtų naudinga. Pateiksiu vieną pavyzdį. Pavyzdžiui, jeigu Europolas gauna e, iš Australijos informacijos apie nusikaltimą, e, išsakoma, kad trys, pavyzdžiui, Australijos piliečiai yra susijęs su sintetinių narkotikų priekyba, tai Europolui reikia informacijos apie jų ankstesnę nusikalstamą veiklą, tai gali būti naudinga. Be to, e, kai kalbam apie ateities ETS e, prašymus, įsivaizduokite, kanadietis prašo iš anksto leidimo kelioniai ir Europolas gauna informacijos iš Junktinio Amerikos valstijų. Nors Junktinio Amerikos valstijų teikiama informacija nėra aiški bazė mums atmesti ar priimti jo leidimą, prašymą leidimui. Bet mes galime, Europolas gali pasverti jo ankstesnius susikaldimus ir gali priimti pagrystesnį sprendimą. E, visų šių duomenų kaupimo tikslas yra turėti tvirtesnės informacijos apie nusikaltelius. Ir čia mes įtrauksime Eurojustą, nes tai yra labai svarbius taškas, kontaktinis taškas trečiosiam šalims, dėl to, kaip Europos e, pasien, pakrančių pasienio apsaugos tarnybos bus įtrauktos. Aišku, kad tai yra susiję, bet tai yra e, jų apibriešta veiklos rytis. Be to, jie dirba su vadinamaisiais karštaisiais taškais, uh, Ir e, man atrodo, kad pasienio apsaugos tarnybos turi turėti informaciją apie ankstesnius susikaltimus. Manau, kad atsakiau visus klausimus dėl deleguotų aktų įgyvendimo. Paskutinis dalykas, kurio aš dar nepaminėjau, mes e, komisijos pasiūlyme apie tai nematėme jokios informacijos. Ir aš šiuo požiūriu mielai išklausysiu jūsų pasiūlymų. Denis sakė, kad jeigu reikia įgyvendinimo teisės akto, galima jį pakeisti bet aš nemanau, kad mes galim tą padaryti. Tiek ir noriu pasakyti, visiems labai ačiū už visus e, pasisakymus. Manau, kad bendrai mes galėsime pasiekti gana gerą ir tvirtą parlamento poziciją, kurie atspindės visų nuomonės. Dėkoju, ponė Dalton, dėkoju kolegoms. 27 lapkričio yra. 24 lapkričio pakeitimų paskutinė pateikimo data. Toliau e, kitas mūsų punktas. Suteikiu iškart žodį poniai Grapini, kuri yra lybė pranešėja Europos saveikių intelektinių transportų sistemų strategijos klausimų. Taigi žodis iškart jum. Dėkui, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Džiaugiuosi, e, kad galiu būti pranešėja šią temą. Transporto komitetas yra komitetas atsakingas už šį klausimą. Keletą dalykų norėčiau pabrėžti. Noriu mm, čia pakalbėti apie vartotojų apsaugą, nes saveikiųjų intelektinių transporto sistemų uh, strategija ir tų sistemų veikimas yra pagristas mm, surinkimu įvairių, mm, taip pat ir privačių duomenų, remiasi geografinio padėties nustatymo technologijomis, palidovinės padėties nustatymų, nekontaktinėmis technologijomis, realia e, transporto srauto informacija, parkavimo ir kitomis sistemomis. Taigi ta informacija yra mm, transporto judėjimo, nelaimingo atsitikimų e, bendra informacija, taigi neliečia konkretaus asmens, bet taip pat informacija gali liesti ir konkretų asmenį, kuris gali būti identifikuotas ir susijusi su asmens duomenimis ir čia atsiranda ryšys su e, duomenų apsaugos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Tai man neaišku konkrečiai, kada tas laiko momentas atsiranda, nuo kurio kažkokie duomenys yra laikomi asmens duomenimis. Ir ar tas asmo turi mm, duoti aiškiai išreikštą sutikimą, kad jo duomenys bus naudojami. Taigi čia turime susitarti dėl teisinio pagrindo, kuriuo, duomenys bus, kuriuo remiantis duomenys bus tvarkomi, nes tai svarbu mm, vidaus rinkai ir labai svarbu, kad vartotojai nenukentėtų dėl to, kad jų asmens duomenys bus įvairiai tvarkomi. Taigi jie turėtų turėti galimybę duoti sutikimą, kad tie duomenys būtų tvark, tvarkomi ir sutikimą dėl tikslo tų duomenų naudojimo ir turime pabrėžti, kad tie duomenys turi būti naudojami tik tai e, konkrečiam tikslui, nes tokių duomenų tvarkymas yra labai jautrus aspektas, yra susijęs su judėjimo laisvė ir čia reikia garantijų, kad nebūtų piknaudžiaujama. O jei asmens duomenų nereikia, ar tų duomenų reikia tik tai pradinėme duomenų tvarkymo etape, tai tokių duomenų e, reikia iš vis arba nerinkti, arba kai tik įmanoma juos anonimizuoti. Jei duomenų tvarkymas yra privalomas, tai jis turi vykti skaidriai. Aš pasigilinau šio mm, pranešimo esmę e, paskutinę dieną pateikti pakeitimus yra 24 lapkričio 13 valanda. Tai turime užtikrinti, kad tie e, bendrai surinkti duomenys nebūtų naudojami kitais tikslais. Ponas Albrecht. Dėkui. norėčiau padėkoti poniai Grapinį už darbą. Iš tiesų, manau, kad tas darbas labai gerai papildo e, Europ, Europ, Europos parlamento transporto komiteto atliktą darbą. Turime užtikrinti, kad darbai nesidubliuotų ir Taip, čia yra aiškus ryšys su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir e-privatumo reglamentu. Taigi turime siekti, kad nesiskirtų apibrieštis, kai kalbame apie asmens duomenis. O apie tas papildomas apsaugos priemonės vairuotojam, automobilių m, mm, savininkam ar keleiviam tai jos turi būti numatytos, bet neturėtume dubliuoti to, kas jau numatyta reglamente, nes turim pabrėžti, kad čia turi būti taikomos bendrosios duomenų apsaugos taisyklės. Pritariu mm, tam, kad būtų naudojamasi e, duomenų anonimizavimu, kai kalbame apie autonominius mm, automobilius, taip pat šifravimą Ir čia galbūt, kalbant apie atsakomybę, galėtume dar uh, toliau eiti. Taigi reiktų gerinti dar šią nuomonę, kuri jau ir dabar yra pakankamai gerai. Ponas Stahovski. Dėkui, pirmininkė. Kas labai svarbu, tai kad vyktų šios diskusijos, ypač kai kalbame apie ateities tuos automobilius. apie ateities automobilius ir tuos veikiuosius saveikiausias transporto sistemas, bet čia turime pasižiūrėti, kad neišpiltume su vonios vandeniu ir kūdikio. Tų duomenų naudojimas ar navigacijos tikslais, ar užtikrinant e, transporto priemonių saugumą, tai galime naudotis anoniminiais duomenimis ir labai norėčiau, kad pranešėjai tai atsižvelgtų. E, Pone Grapinė, žodis vėl jums, kaip pranešėjai. Dėkui. Aš labai apgailę stauju, kad Aldė frakcijos ir kitų frakcijų kolegos neišsakė savo nuomonių. Atsižvelgsiu į tai, kas buvo pasakyta ir tikiuosi, kad 24 lapkričio mm, jau mm, gavę visus pakeitimus turėsime išsamų pranešimą, kuris nedubliuos jau padarytų darbų. Tiesiog turime užtikrinti, kad duomenys būtų naudojami tik tam, kam numatyta. Dėkoju poniai Grapini. Ir paskutinė pakeitimų pateikimo diena yra lapkričio 24.13 val. dienos. Dėkoju. Dėkoju, spėjome viską padaryti laiku. So, good afternoon, dear colleagues. Let's. Uh... Labadiena, kolegos. Taigi, pradėsime balsavimą. Prašau susėsti. Baltų balsuosime dėl autorių teisų bendroje skaitmeninėje rinkoje. Čia yra parengta nuomonė. Autorius kolega Boni, ir turiu paskelbti, kad nemažai buvo pakeitimų atsiimta. Pats pranešė šeštą pakeitimą, ponas Fos 27, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 85, 95, 97, 140, 142, ponė Vikstrom atsiėmė 38 pakeitimą. Sinadinos 88, 9, 90, 91, 22, 23, 141, 143, 144. 15, 16, 17, 18, 19, 20 iki 29, toliau 86, 87 pakeitimai. Tai buvo atsimti, tai nemažai pakeitimų atsimta ir dėl to aš Mm, atkreipsiu dėmesį į tai balsavimo metu. Taigi dėl to pradėsime balsavimą nuo 94 pakeitimo, ponios Ernst pakeitimas. 94, prašau balsuot. Ponės Argentinė kažką nori pasakyti. Atsiprašau, niekuomet taip neatsitinka, bet mano balsavimo kortelė yra kažkur kitur, bandau ją. Ja susigražinti, bet dabar neturiu balsavimo kortelės, mane turėtų atnešti. Taigi mes skaičiuosime atskirai jūsų balsą. Puiku. Aš norėčiau pasakyti, kad mano balsavimo kortelė irgi atvyks, bet skaičiuokite ir mano balsą. Kol atvyks tos kortelės, mes atkreipsime į tai dėmesį, bet informuokite mane, kai jau ateis tos, atvyks tos kortelės. 24 pakeitimas, prašau balsuoti. Saimus baigiamas. Atmesta. Toliau. Trys kompromisiniai pakeitimai, dėl kurių reikia balsuoti kartu. Pirmas, antras ir trečias kompromisai. Taigi balsuojame dėl šių trijų kompromisų kartu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau pereisime prie 133 pakeitimo. Prašau balsuot. Šimtas dvidešimt trečias pakeitimas. Prašau balsuot. Dabar balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau ketvirtas kompromisas, prašau balsuot. Dėl ketvirto kompromiso. Balsuojam, balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau penktas kompromisas, prašau balsuot dėl penkto kompromiso. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Šeštas kompromisas. Prašau balsuoti dėl šešto kompromiso. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Septintas kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl 134 pakeitimo. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 135 pakeitimas. Prašau balsuot. ir 137 dėl jų balsuojam kartu. 135 ir 137, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Šimtas trisdešimt aštuntasis, šimtas trisdešimt devintasis, dėl jų balsuojame kartu, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Trisdešimtas pakeitimas, prašau balsuoti. Ar visi radote 30 pakeitimą? Puiku, prašau balsuot. Trisdešimtas pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Dabar jūs jau turite kortelę. Atmesta. 32 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiam balsuot. Atmesta. 33 pakeitimas. Prašau balsuot. Baigiam balsuot. Atmesta. 36 pakeitimas, prašau balsuot. Baigiam balsuot. Atmesta. 39 pakeitimas, prašau balsuot. Baigiam balsuot. Atmesta. 41 pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 43 pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau balsuojame dėl aštunto kompromiso. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau devintas kompromisas. Prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Dešimtas kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl 64 pakeitimo. Prašau balsuot. Baigiam balsuot. Patvirtinta. 11 kompromisas, prašau balsuot. Baigiam balsuot. Patvirtinta. 12 kompromisas, prašau balsuot. Baigiam balsuot. Patvirtinta. Toliau 81 pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 84 pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Tiek. Dabar galu... galutinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Sveikiname poną Bonį. O dabar Kolegos Libio komiteto posėdis rytoj prasidės po 8.15 kartu su IKON komitetu. Posėdžiausime gerą vakaro ir norėčiau priminti, kad rytoj išklausysime ES informacinės sistemos e, teisingumo ir vidaus reikalų sistemoje. Atsiprašau, šiandien pusė, septy, pusė septynių vyks pristatymas šioje salėje. Ačiū. Have a nice evening. Gerą vakarą.